Hyvää iltapäivää kaikille. Eh, tarkoitus on, että... Labą dieną visiems. Leiskite pradėti darbą. Susirinkome žmogaus teisų pakomitečio posėdį, sveikinu visus susirinkusius. Labai džiaugiuosi matydama jūs čia, džiaugiuosi matydama tiek daug kolegų. Prieš pradedant darbą keletas pranešimų. Taigi šiandien darbo tvarkėje turime du didelius klausimus, turime šansą savo tarpę matyti žmogaus teisų komiteto pirmininką e, poną Aleksą Van Möveną. Sveiki atvykę, labai džiaugiamės jūs čia matydami, jūs mums papasakosite apie žmogaus teisų padėtį, mums tas klausimas iš ties labai rūpi, tad džiaugiamės jūs čia matydami. Ir galiausiai paskui kalbėsime apie pono Kukano pranešimą. Ten yra kalbama apie žmogaus teisų padėtį vakarų Balkanų šalyse. Prieš pereinant prie šių klausimų, keletas pranešimą. E, prieš 20 metų griuvo Berlyno siena. Svarbu, kad šis įvykis būtų tinkamai paminėtas, kad jo svarba būtų paminėta, ypač svarba susijusi su žmogaus teisų reikalais. E, žlugo sieną, rytų Vokietijos žmonės įgyjo daug daugiau teisių. Šiandien dar tebe egzistuoja ta nematoma siena, kuri skiria Vokietijos rytus ir vakarus, tačiau galime džiaugtis tuo, kad režimas pasikeitė, kad žlugo rytų Vokietijos komunistinis režimas, įvyko daugybė pasikeitimų, jie įvyko taikiai, be jokio kraujo praleimo. Tad ši data iš ties yra labai svarbi. Norėjau paminėti, kad 11 dieną, lapkričio 11 dieną, tai yra po poros dienų, čia Europos parlamente bus surinktas oficialus paminėjimas šios datos. Mes kalbėsime apie įvykius rytų Europoje, vykusius prieš 20 metų. Pakviesime jaunų žmonių, kurie gimė 89 metų lapkričio 11 dieną. Jie bus iš įvairių valstybių narių. Jie diskutuos su parlamento pirmininku ponu Buseku, su vicepirmininkais, jie kalbės apie Europos parlamento vaidmenį ir jo svarbą. Diskusijos vyks 10 valandą A3G3 salėje, o paskui pirmininkas Buzekas inauguruos parodą apie įvykius, kurie kaip tik ir nutiko prieš 20 metų. Bus kalbama apie laisvą Europą ir e, apie laisvę prasidėjusi 89 metais. Vaslavas Havelas, buvęs Čekijos prezidentas, taip pat atvyks į paminėjimą. Paskui 15 val. vyks oficiali ceremonija plenarinių posėdžių salėje. Vyks prieš minisesijos pradžią. Ponas Buzekas kalbės, taip pat kalbės ponas Havelas. Tai štai tiek apie šią svarbę dieną. Norėčiau taip pat jums papasakoti apie kitus įvykius įvykusius po mūsų pastarojo posėdžio. Mes turime galimybę kurti naujus ryšius su Amerikos administracija. Kalbėjome su Amerikos ambasados atstovais. Regisi, kad mes turėtume turėti galimybę čia priimti naująjį Amerikos atstovą atsakingą už žmogaus teisų klausimus. Ponas Posner, tokia būtų jo pavardė. Jis Human Rights First organizacijos atstovas yra. Tai yra tikrai svarbus įvykis. Mes turime planų išsiųsti nedidelę delegaciją jau kitais metais į Vašingtoną. Jūs be abejo prisimenate, kad žmogaus teisų komisaras Europos taryboje lankėsi Strasbūre mūsų posėdėje. Ponas Lopes Agila Libe E, komiteto pirmininkas ir aš pats gavau ir pati gavau pakvietimą susitikti ir diskutuoti apie galimą bendradarbiavimą ir diskutuoti apie padėtį susijusią su žmogaus teisėmis. Tos diskusijos yra numatytos Strasbūre lakručio 23 dieną. Kalbėsime taip pat su įvairių valstybių narių ambasadoriais, ambasadoriais Europos taryboje. Mūsų santykiai su Europos taryba yra labai svarbus, jie yra plačiai vystomi gali atsitikti taip, kad žmogaus teisų komiteto pirmininkas vėl apsilankys pas mus artimiausių metų, artimiausiais mėnesiais. Aš nesnei lankiausi Hagoje, e, tribunole, tyriančiame nusikaltimų žmonijoje Jugoslavijoje, susitikau su atsakingais asmenimis, kurie pasakė, kad e, jie džiaugiasi moralinę e, ir konkrečią paramą jų darbui. Mums buvo pasakyta, kad kitą pavasarį Kampaloje, Ugandoje vyks konferencija dėl Romos sutarties peržiūros. Susitarimo, dėl Romos susitarimo peržiūros gali atsitikti taip, kad įvyks tos organizacijos atstovų vizitas mūsųse, kad mes žinotume daugiau apie situaciją. Kai dėl žmogaus teisų gynėjų Rusijoje jie buvo atvykę rugsėjo mėnesį, paliko mums dokumentą, kuris yra tikrai didelės apimties, ten yra aiškiai išdėstyta, kas vyksta Čečenijoje. Aš turiu šio dokumento kopiją, kai buvau Hagoje, pasiemiau tą kopiją ir vieną jų palikau Hagoje e, tarptautinio tribunolo pirmininkui. Galbūt būtų galima vieną gražią dieną atlikti uh, tyrimą susijusiu su žmogaus teisų pažeidimais Čečenijoje, tarptautinį tyrimą, ir paskui galbūt galės vykti kažkoks tarptautinis procesas įvertinantis tuos visus įvykius. Dar vienas dalykas. Delegacijos ryšiams su Turkija pirmininkė ponia Flotra pasisakė dėl Sudano prezidento Albašyro vizito į Turkiją šią savaitę. Turkija yra ta šalis, kuri derasi su ES dėl galimybės įstoti ją. Mes remiame Turkiją, žiūrėsime, kas vyks tų pokalbių metu, kaip bus diskutuojama su Turkijos atstovais ir kas vyks diskusijose tarp prezidento Albašyro ir Turkijos administracijos atstovų. Ponas Kazak norėjo pasisakyti dėl to, kas neseniai įvyko tarp parlamentinės delegacijos e, posėdėje. Pone Kazak, prašom žodis. Božu, председател, совсем накратко Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau Jums pateikti savo asmeninės išvadas. Po posėdžių Ankaroje tarp ES ir Turkijos atstovų buvo nagrinėti vairūs klausimai, kai dėl darybų jūs žinote, kad Europos komisija parengė savo pranešimą apie Turkiją ir vakarų Balkanų valstybių. Tie pranešimai buvo paskelbti. Buvo paskelbtas ir strateginis dokumentas susijęs su ES plėtra 2009-2010 metais. Mes diskutavome iškilusias problemas su savo kolegomis turkais. Kalbėjome apie tai, kaip reikėtų įgyveninti politinius stojimo ES kriterijus. Kalbėjome apie žmogaus teisų gynimo reikalus. Europos parlamento delegacija su pasitenkinimu pažymi, kad Buvo gerai padirbėta. E, ministras pirmininkas Turkijos tengiasi, kad šalis taptų demokratiškesnė ir labiau atvira buvo siekiama įtvirtinti daugiau skaidrumo ir kad vyktų plačios diskusijos susijusios su problemomis, kurios egzistuoja seniai, tačiau kurios iki šiol nebuvo viešai diskutuojamos. Vyriausybė nusprendė leisti kurdų kilmės disidentams grįžti į šalį. Jūs žinote, kad Turkijos vyriausybė kovoja prieš kurdų įvairius judėjimus. E, vyksta pilietinis karas, kurio niekas neįvardina kaip tokio. Aukų vis tik yra daug. Tačiau pažangos buvo pasiekta. Mes džiaugdamiesi turime pažymėti, kad vyksta dialogas, prasidėjo tiksliau dialogas tarp įvairių religinių mažumų. Aišku, dar tebe lieka daug problemų. Pirmiausia, problemų susijusių su įvairių religinių bendruomenių nuosavybė, su krikščionių, pavyzdžiui, nuosavybė. Buvo išsakyta tam tikros kritikos. Kritikos, kalbant apie tas sankcijas, kurios buvo pritaikytos Turkijos vienai iš stambių žiniasklaidos grupių. Mes atkreipiame dėmesį į tai, kad yra ribojimą žodžio laisvė, spaudos laisvė. Mūsų kolegos be kita ko paminėjo e, svarbą, kad būtų vienodai traktuojami vyrai ir moteris. Kolegos taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad yra tam tikrų pažeidžiamų žmonių grupių, pavyzdžiui, tokių kaip homoseksualai ar kitos grupės. Mes be kita ko kalbėjome apie būrimus į organizacijas laisvę, apie profesinių sąjungų teisės. Visos tos problemos buvo iškeltos. Mes pabrėžėme, kad jas spręsti yra ypatingai svarbu. Stengiamės, kad būtų parengta bendra deklaracija žmogaus teisų klausimais. Tačiau Mums, kad ir kaip bebūtų gaila, nepavyko rasti konsensusų. Atsirado kai kurių nesutarimų su kolegomis turkais, mes ir patys tarpusavėje nedėl visko sutarėme, tad paskelbti bendrą deklaraciją mums nepavyko. Štai, ponė pirmininkė, būtų trumpai tiek apie tas iškilusias problemas. Dėkui. Pirmininkė, ačiū ponui Kazak, ačiū už jūsų komentarus. Turime dar vieną kolegą, kuris neseniai lankėsi Madride. Ten buvo kalbam šios klausimus su būsima pirmininkaučia valstybė, to kolegos nėra, dėja jis negalės mums papasakoti, apie ką buvo diskusijos. Tiesiog kviečiu visus dar susikaupti, būti kantriems, turiu dar daug ką jums pasakyti, pranešti. Penktadienį Gruodžio ketvirta diena bus ypatingai svarbi, nes vyks klausimai, pasisakys komisijos aukštasis įgaliotinis žmogaus teisėms, mes lauksime šių klausimų, o rengsime kartu su AFET komitetu šios klausimus. Dauguma jūs esate šio komiteto nariai, tad manau, kad e, nebus sudėtinga gauti informacijos apie šios klausimus. Dar vienas dalykas. Per paskutinį posėdį tiksliau per prieš tai vykusi posėdį mes turėjome savo darbo tvarkėje tokių klausimų, kurie buvo išbraukti. Be kita ko, ten buvo įrašytas Uzbekistano klausimas. Komiteto narių prašymų kalbėjausi su ponia Wallstrom. Ji yra Europos reikalų ministrė Švedijoje. Jis sakė, kad reikėtų pasiūsti aišku signalą apie tai, kad sankcijos panaikinamos. Jeigu manote, kad sprendimas, kurį priemė taryba, e, e, mums yra kontraproduktyvus, tai yra nepasieksime to, ko norime, tai tuomet turime veikti. Kitaip tariant, sankcijos panaikinamos, tačiau tuo pat metu matome, kad žmogaus teisės ir toliau pažeidinėjimos ir panašiai, tai aišku, situacija gali atrodyti prieštaringa. Tačiau stebėsime šalies situaciją ir toliau. Uzbekistanas regis ir toliau pažeidinėja žmogaus teisės, o taryba vis tiek nusprendė sankcijas taikytas jam panaikinti. Dar vienas dalykas. Šiaurės Koreja. Toje šalyje yra žmonių, kurie gyvena tam tikrose specialiuose stovyklose. Tie žmonės, kurie turėjo nuvykti ten, negalėjo to padaryti. Christian Solidarity Union rengė tokį posėdį ir mes iš šios organizacijos sužinojome, kas vyko Korejos kalėjimuose ir šio pobūdžio stovyklose, kurias aš minėjau. Ten yra taikomas priverstinis darbas ir dedasi visokie negeri dalykai. Mums reikėtų galbūt pasiaiškinti, kas ten vyksta, reikėtų išsikviesti galbūt jungtinių tautų specialųjį pranešėją, kad mums pristatytų žmogaus teisų padėti Šiaurės Korejoje. Jis mums tuo pat metu galėtų taip pat papasakoti apie ryšį tarp to, ką aš čia minėjau, ir taip pat e, santykių su tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu. Galbūt būtų galima visiems kartu bendromis jėgomis kažką nuveikti iš srityje. Dar vienas dalykas. Praėjusią savaitę Stoholme vyko konsultacijos tarp ES ir Rusijos dėl žmogaus teisių. Mes lapkričio 30 dieną rengsime uždarą posėdį, vyks tam tikras briefingas apie tai, kas e, iš tikrųjų įvyko, galėsime taip gauti daugiau informacijos. Liūdna, tačiau opozicijos gretos retėja. Man pavyko pasikalbėti su Ingušijos opozicijos atstovais Ir regis, kad bus siunčiama delegacija į tą šalį. Mes neturime dar tiesioginės informacijos, tačiau viskas, ką pavyksta sužinoti, yra tikrai labai svarbu. Aš manau, kad kitą savaitę daugelis jūsų galės dalyvauti sustikime su ponu Milinkievičiumi. Jis yra opozicijos vadovas Baltarusijoje. Jis yra 2006 metais gavęs Sakarovo premiją. Jis buvo pakviestas atvykti čia, taip pat buvo pakviesti ir tie žmonės, kurie dirba kartu su jumis. Jeigu pakvietimo dar negavote, tai netrukus įgausite. Lapkričio 17 dieną 16.30 vyks šis susitikimas. Ponas Milinkievičius pageidavo susitikti su mūsų komiteto atstovais. žmogaus teisų klausimai plenarinėje sesijoje. Žinau, kad jūs aktyviai dalyvaujate kel, keldami šios klausimus. Buvau susitikusi su Gvinėjus vienu iš ministrų. Jis man sakė, jog sutinka su ES pozicija dėl sankcijų ir mes tikimės, kad karinė hunta Gvinėjoje sugebės pasiaiškinti, kas tiksliai vyko rugsėjo 22 dieną Konakryje. Po to, kai buvo nužudyti žmogaus teisų atstovai, buvo e, vykdomi įvairūs e, barbariški veiksmai, skaitant prievartavimus ir panašiai. Žmogaus teisų gynėjai kenčia nuo tos huntos, kai kurie iš jų turėjo palikti šalį, nes e, bijojo dėl savo gyvybės. Tokia situacija tęstis nebegali. Tai štai, dabar, manyčiau, galime pereiti prie mūsų ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Pokyčiai jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje. Kaip jau sakiau mūsų posėdžio pradžioje, mums džiugu matyti savo posėdėje ambasadorių pona Aleksa Van Möveną. Jis yra iš Belgijos ir šiuo metu vadovauja e, jungtinių tautų žmogaus teisų komitetui. Mes taip pat Erikti studį matome tarp posėdžio dalyvių. Jis yra komisaras, kuris dirba žmogaus teisų komisaro biure. Turime nevyriausybinio organizacijų atstovų, kurie prisistatys patys. Svarbiausias tikslas yra surenkti keitimąsi nuomonėmis. Tai buvo numatyta spalio pabaigoje, bet, tačiau, kaip žinote, ambasadorius Van Meuvenas negalėjo atvykti į posėdį spalio pabaigoje. Jis kaip tik nagrinėjo Goldstono, teisėjo Goldstono pranešimą. Mūsų taip pat domina šis klausimas. Mums yra tikrai labai svarbu, kad mūsų santykiai būtų artimi, kad jie būtų nuolatiniai su žmogaus teisų komitetu žmogaus teisų taryba tiksliau. 2009 metų sausį Europos parlamentas priemė ponios Andrikinės pranešimą, kur be kita ko kalbama apie Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos vystimasi ir ES vaidmenį šiame kontekste. Šis pranešimas buvo išdalintas, turite savo dokumentų aplankose, o dabar nebegaiždama daugiau suteiksiu žodį ponui ambasadoriui Van Meuvinui. Prašau. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Dėkui, ponė pirmininkė, pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai, ponas ir poniai, man garbė e, ir malonumas lankytis pas jūs šiandieną ir pasinaudoti šią progą palaikyti, palaikant dialogą tarp mūsų ir Europos parlamento žmogaus teisų pakomiščio nariais. Aš esu žmogaus teisų tarybos e, pirmininkas ir norėčiau su jumis pasidalinti savo viziją dėl tarybos veiklos. Mes pripažįstame jūsų įsipareigojimą nuolatinį e, propaguoti, e, skatinti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės kaip tarybos darbo paskatinimą E, e, mes esame Junktinių tautų žmogaus teisų pagrindinė institucija ir mes bandome e, atremti įvairius iššūkius. Tai yra ne tik tai tvarkytis su savo naujais darbais, mes esame nauja organizacija, bet taip pat ir patenkinti daugelio stebėtojų lūkesčius. Po to, kai generalinė asamblėje įkūrė mūsų tarybą, 2006 m. kovo 15 atitinkama rezoliucija. Žmogaus teisų taryba nuėjo ilgą kelią. Ji pasiekė sustarimą dėl e, svarbaus institucinio paketo. Mes e, taip pat galvojame, kaip racionalizuoti ir pagerinti e, įvairių procedūrų vykdymą. E, mes rengėme nuolatinės ir specialias sesijas žmogaus teisų e, srityje taip pat palaikome interaktyvų dialogą su įvairiais nepriklausomais ekspertais ir taip pat e, bandėme spręsti keletą įsisiubavusių žmogaus teisų situacijų. E, jau nemažai šalių taip pat savanoriškai atliko visuotinės universalios e, peržiūros procesą pagal atitinkamą mechanizmą įskaitant ES valstybės narės. Mes taip pat daug dėmesio skiriame institucijų stiprinimo priemonių paketui ir taryba jau įrodė, kad yra pajėgi duoti konkrečių rezultatų. Aš grįžau ką tik tai iš New Yorko, kur pateikiau ataskaitą žmogaus teisų tarybos generaliniai asamblėjai. Ir noriu pasakyti, kad 8-9 metais e, mūsų darbas gali būti laikomas vaisingu. E, tiek e, mūsų veiklos rezultatų prasme, tiek galvojant apie mūsų galimybės inovuoti ir įsitraukti į vairią veiklą. Dabar pasižiūrėkime e, ateičiau į 12 sesiją mūsų tarybos. Ji baigė darbą šių metų spalio antrą dieną. Aš pirmą kartą turėjau galimybę pirmininkauti tarybos e, eiliniai sesijai ir mes dirbome tris savaitės, darbas buvo sudėtingas, bet manau, kad mes užsitikrinome gerą pusiausvyrą savo darbę per sesiją. 12 e, sesijos metu e, taryba aptarė keletą svarbių ataskaitų, taip pat užmėsgė dialogą dėl specialių procedūrų su generaliniu sekretoriumi dirbančių, sprendžiančių vaikų ginkluotose konfliktuose padėti ir taip pat mes kalbėjome apie migrantų teisės sulaikymo centruose, apie lyties perspektyvą tarybos darbe. Ypač daug dėmesio skiriame partnerių peržiūrai pagal uh, universalios peržiūros mechanizmą. Uh, Mes dirbame su nepriklausomais ekspertais, kurie yra labai kvalifikuoti, e, kad jie, pavyzdžiui, pasižiūrėtų žmogaus teisų padėtį Sudane ar kultūrinės teisės atitinkamai. Taip pat kalbėjome apie mandato pratesimą Somalijoje ir Kambodžoje ir darbo tesimą Brundyje. Taryba taip pat yra gavusi naujos informacijos iš žmogaus teisų vyriausiosios komisarės, ponios Navipiliai, dėl žmogaus teisų klausimų, kurie yra aktualūs bendruomeniai tarptautiniai. Taip pat patvirtinta rezoliucija dėl politinių kalinių padėties e, Birmoje, Mienmare konsensusų pagrindui buvo patvirtinta, taip pat buvo paremta iniciatyva, kurią pateikė Latino Amerikos grupė dėl žmogaus teisų padėties Hondūre. Tiek nariai, tiek stebėtojai kalbėjo apie faktų nustatymo misiją, kuriai vadovauja Richardas Goldstonas E, ir buvo užmėgstas interaktyvus dialogas su visais misijos nariais ir buvo patvirtinta atitinkama rezoliucija dėl žmogaus teisų padėties okupuotose Palestinos teritorijose rytų Jeruzalėje. E, per 12. Per sesiją, kuri buvo po 12 eilinės sesijos. Mes per 13 sesiją dar plačiau kalbėsime apie e, Goldstone pranešimą kitų metų kovo mėnesį. E, pagal periodinę peržiūrą sesijos metu patvirtinta 16 ataskaitų, e, įskaitant tokias šalis kaip Afganistaną, Čilę, Vietnamą ir Jemeną. Sesijos pabaigoje 31 tekstas buvo patvirtintas Klausimų ratas yra labai platus. Norėčiau paminėti keletą rezoliucijų dėl žodžio laisvės, dėl moterų diskriminavimo ir taip pat geriamo vandens ir sanitarijos. Aš tik tai keletas pavyzdžių jums pateikiau. Viena iniciatyva turės tiesioginės įtakos uh, Ir e, noriu pasakyti, kad taryba konsensuso būdu patvirtinė rezoliuciją įkurti tarp vyriausybinę darbo grupę, kuri peržiūrės tarybos darbą ir funkcionavimą. Tarybos pirmininkas e, paprašytas imtis konsultacijų dėl peržiūros modalumo prieš darbo sesijų pradžią 2010 m. antrą pusę. Aš e, daugiausia dėmesio skirsiu procedūroms peržiūros kontekste. Mes sėksime dirbti pagal rezoliuciją 251 ir aš tą darysiu savo įgaliojimų kontekste. Mes sieksime taip pat pasiekti konsensusą dėl to, kaip reikės dirbti kartu ir mano asmuo perim, perimsės iš manęs pareigas e, kitais metais dirbs būtent pagal tuos principus. Aš, aišku, klausysiu įvairių nuomonių ir pasiūlymų dėl mūsų darbo. Mes norime pagerinti savo darbo metodus, bet tuo pačiu nesulėtinti savo darbo, savo esminės veiklos ar e, veiksmų skirtų mūsų įgaliojimų įvykdymui. Aš daug dėmesio skirsiu tam, taip pat reikalausiu, kad visi suinteresuoti asmenys imtųsi savo, vykdyti savo įsipareigojimus. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Žmogaus teisų tarybos nariai siekia atlikti savo galiojimus taip, kaip jie buvo nustatyti generalinės asamblėjos. Šis, ši taryba renkasi reguliariai įvairiomis konfiguracijomis ir nagrinėja pačius įvairiausius klausimus susijusius su žmogaus teisėmis. Žinau, kad jūs atidžiai sekate tarybos darbą, žinau, kad jūs puikiai žinote, kokie mechanizmai yra mūsų darbe naudojami. Aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau jūsų pranešimą apie žmogaus teisų tarybos vystimasi, e, kuris buvo priimtas 2009 m. sausio 13 d. Aš taip pat suprantu, kad kartais jūs jautėte tam tikrą nusivylimą, žvelgdami į tai, ką tarybai pavyko nuveikti. Džiaugiuosi turėdamas progą čia šiek tiek iš šalies pažvelgti, e, kas ir kaip. Tad apie žmogaus teisų tarybą jums pasakoju šiek tiek platesnėme kontekste. Ne todėl, kad ieškočiau kažkokių paaiškinimų tam, kas buvo padaryta ne taip ar nepadaryta visai. Tiesiog norėčiau, kad jūs suprastumėte priežastis, kodėl ne visada mes galime visiškai pateisinti jūsų lūkesčius. Aš manau, kad geresnis supratimas padės geriau pasinaudoti progomis, kuriomis pasinaudoja galėtume pagerinti padėtį žmogaus teisų tarybai, jei vykdant savo pareigas ir žmogaus teisų gynėjai patiriantis įvairų spaudimą atskirose pasaulio valstybėse galbūt turės geresnės sąlygas veikti. Po ilgų ir sunkių darybų Generalinė asamblėja nusprendė 2006 gegužės mėnesį įkurti žmogaus teisų tarybą ir jai paskirti pareigą e, įtvirtinti žmogaus teisų gynimą visame pasaulyje. Tuomet valstybės nebuvo vieningos, jos nesutarė dėl to, kokį vaidmenį turėtų vaidinti e, žmogaus teisų taryba, kokie turėtų būti jos įgaliojimai ir kokios priemonės turėtų būti tarybai suteiktos, kad ši galėtų savo įgaliojimus tinkamai atlikti. Dėl valstybių nesutarimai dažniausiai buvo regioninio ar politinio pagrindo ir tų nesutarimų vis dar tebėra. Kaip ir seniau, kol kas ne visada pavyksta žmogaus teisų taryboje sutarti dėl to, kaip geriausia atlikti mums tenkantį vaidmenį, kaip geriau e, vykdyti mūsų pareigas, ar stebėti žmogaus teisės ir situaciją tik apibūdinti, ar teikti techninę pagalbą žmogaus teisų gynėjams ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisų taryba veikia ne kažkokiame vakume. Svarbu atsižvelgti į ekonominius, kultūrinius, socialinius skirtumus tarp valstybių ir atskirų valstybių grupių. Visa tai turi įtakos šios tarp vyriausybinės organizacijos atliekamam darbui. Dažniausiai iškylantis klausimai yra tokie. Kaip būtų galima padėti valstybėms, kad jos nepamirštų, kokius įgaliojimus turi žmogaus teisų taryba. Kaip užtikrinti, kad taryba taptų dialogo formų, kad ten būtų diskutuojama apie žmogaus teisų klausimus. Kaip valstybės įtikinti konstruktyviai panaudoti visus tarybos turimus mechanizmus. Kaip įtikinti valstybės, kad stebėsena ir sunkumų pastebėjimas e, visiškai atitinka mūsų norą teikti pagalbą, pavyzdžiui, techninę pagalbą ar kitokią. To... Pone Šepa. Mes turėsime darbuotis drauge ir ieškoti atsakymų šios e, klausimus, kaip žmogus teisų tarybos pirmininkas, aš e, atsakingas už procedūrinius ir organizacinius klausimus susijusius šio veikla. E, Ir turėdamas omeny, kad e, mandatas yra gan ribotas, aš esu pasirengęs imtis tos atsakomybės ir prisidėti prie konstruktyvus dialogo visais žmogaus teisų klausimais. Aš palaikysiu pastangas, kad į tarybos darbą tokia būtų įtraukti neselektyviai, be jokio pasirinkimo, visi žmogus teisų pažeidimo atvejai. Ir ta proga mm, man belieka priminti valstybėm narėm apie tuos įgaliojimus, tą mandatą, kuris yra suteiktas žmogaus teisų tarybai. Kaip sakiau, daugeliu atveju aš esu pasirengęs prisidėti ir kurti tas jungtis tarp įvairių grupių. Per savo kaip pirmininko mandatą aš taip pat su geru esu pasirengęs kreipti dėmesį į įvairių specializuotų procedūrų vientisumą, integruotumą. E, žmogus teisų taryba yra pasirengusi dalyvauti visur, kur negali pagal savo konkrečias charakteristikas nešti pridėtinės vertės. Ir tą progą aš galiu jūs patikinti, kad iš tikrųjų mes esame pasirengę e, panaudoti visokiojopas e, galimybės, kurios yra kiekvienam šių mechanizmų, tam, kad tai atneštų naudos bendram reikalui mažato. E, tarybos veikloje turėtų taip pat e, e, aktyviau dalyvauti nevyriausybinės organizacijos. Ir nuo pat mano paskirimo aš iš tikrųjų bendravau su nevyriausybinėm organizacijom, su nacionalinėmis žmogaus teisų institucijomis, e, dariau tai reguliariai. Aš esu gavęs iš jų įvairaus indėlio ir aš esu įsitikinęs, jog jie vaidina svarbu vaidmenį, e, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų ir kad būtų sklandžiai vykdoma žmogaus teisų e, tarybos veikla. Na, galima būtų pateikti tik keletą pavyzdžių, kai tokios organizacijos iš tikrųjų prisidėjo, konstruktyviai prisidėjo prie e, tarybos e, veiklos mechanizmo. E, gerbiami parlamentarai, aš esu įstikinęs, jog naujoji žmogus teisų taryba turi suvaidinti svarbu vaidmenį platesnė žmogus teisų apsaugos organizacijų bendryje, užtikrinant fundamentaliasias, pagrindinės žmogaus teisės visame pasaulyje. Na ir e, turime ne tik tai savo mandatą, bet apskritai bendrasias charakteristikas ir platesnį kontekstą, kuriame taryba veikia. Na, e, aš nesu tikras, ar mums pavyks iš karto pateisinti visus jūsų galimus lūkesčius. Mūsų darbas Ženevoje e, padės išpildyti tik tai realistiškus lūkesčius. Be abejo, labai svarbu, kad būtų teisingai, deramai pasinaudota tomis galimybėmis, kurios atveria taryba. E, taip pat e, reikia užtikrinti gerą bendravimą, gerą komunikaciją tarp šios tarybos ir visų kitų jungtinių tautų bei tarptinių institucijų. Todėl aš raginčiau parlamentarus palaikyti žmogus teisų tarybos įgaliojimus ir e, jos įpareigojimus tarptautinėme vaidmenyje. Aš taip pat e, siūlyčiau jums priminti kolegoms iš trečiųjų šalių e, tuos įsipareigojimus, kuriuos prisėmė šios valstybės, kada jos prisijungė prie tarybos, kai tapo tarybos narėmis. Taip pat per, per procesą ir kad yra būtina iš tikrųjų laikyti specialiųjų tarybos procedūrų. ES be abejo turi ir toliau e, kalbėti su kitomis valstybėmis, ypatingai tomis, kurios yra bendramintės e, šioje srityje, taip pat e, turi palaikyti santykius su vyram tarptautiniam grupėm ir naudos dėstyti savo poziciją, savo požiūrį. Taip pat mums reikia jūsų palaikymo, siekiant palaikyti dialogą dėl su probleminiu klausimu, kuris jūsų žmogus teisėmis. Tai tiek, ačiū uždėmesi, ačiū ir galimybę pasakyti. Kiitos erittäin paljon eh, suurlähettiläs Van Möven. Pone ambasadoriau Van Mövenai, esu įsitikinusi, kad šios konkrečios rekomendacijos jums buvo tikrai naudingos. Norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį į tai, kad 58 dalyje yra minimi visi siūlymai, e, kuriuos pabrėžia parlamentas tarybai. Kalbam apie žmogaus teisų visuotinumą. Tai, kad žmogaus teisų taryba yra tam tikras ypatingas e, darinys, mes tai žinome ir norime tą ypatingą pobūdį išsaugoti. O dabar išklausysime pono Erik Tistunei Jis dirba su žmogaus teisų aukštojo komis įgaliotiniu žmogaus teisų taryboje. Prašau jums žodis. Madam Chair, distinguished man. Pone pirmininkė, gerbiami pakomitečio nariai, ponės ir ponai, šties man didžiulė garbė šiandien dalyvauti pasikeitime nuomonėmis ir tą progą norėčiau šiltai padėkoti pirmininkė bei visiems pakomitečio nariams už pakvietimą, nes iš tikrųjų e, tema pribrendusi, taryba kaip tik tai pradeda savo darbą ir diskusiją šis klausimais. Na ir tą progą aš norėčiau e, kalbėti ir kaip e, komisijos tinkamo padalinio narys, nes kaip tik mes turime savo padalinį Briuselėje ir kaip tik tai pradėsime savo veiklą. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir E, pasidžiaugti, jog e, tarybos pirmininkas yra čia su mumis. E, be abejo, man didelė garbė sėdėti greta jo tiek šiandieną, tiek tarybos posėdžių metu aukštoje tribūne. Taigi, kalbant apie daugelis arba elementų, kurie buvo jau išvardinti šiandieną, kurie buvo pirmiausia apie tarybos veiklą, Galiu perėti prie kitos temos. Iš tikrųjų, tarybos e, darbo pradžia e, buvo nelengva, nes momentas pasaulyje yra ne pats geriausias, iš tikrųjų yra daug įvairiausių tarptautinių įtampų. Na ir reikia didžiulių pastangų, taip pat e, reikia daugybę susitikimų, darybų ir panašiai, kol galų gale buvo primta rezoliucija 6251 ir E, jinai nustatė pagrindinius reformų komponentus, nepanaikindama to, kas buvo pasiekta iki šiol. Na, bet tos rezoliucijos e, buvo pripažintas taip pat ir komitetas, ir e, tarptautinis formas buvo sustiprintas atnaujinusią sudėtį. Taip pat nustačius lengvesnis ribas, e, lengvesnius reikalavimus iššaukti specialiosioms sesijoms, e, apskritai skiriant daugiau laiko e, jo veiklai. Na ir periodiniai peržiūra yra vienas iš pagrindinių šios tarybos pasiekimų. Jau 22 metų Junktinių tautų valstybės narės kas keturi metai teikdavo savo ataskaitas e, žmogus esisrityje ir po to taryba viešai svarstydavo šios dokumentus. E, šis procesas buvo siejamas taip pat su dokumentais, kuris parengdavo e, atinkamai tautų taryba, taip pat nevyriausybinės organizacijos teikdavo savo medžiagą ir specialieji tautų padaliniai. Ir kol kas yra jau parengta 800 tokių ataskaitų. Per yra procesas, kuris jau savočiai sustovėję. E, visi remiasi e, raštu arba žodžiu teikiamas ataskaitomis, kurias e, teikia labai aukšto lygio delegacijos, kartais atstovaujančios labai nedidelėm valstybėm, tokiam kaip Portugalų ar kai kurios kitos. Aš šiais metais Ženevoje buvo toks atvejs taip pat, daug dalyvauja tokie dariniai kaip trijulės, trojkos. Na ir Dažnai e, taip pat e, stipriai atsižvelgiama į valstybių, kurios yra apžvelgiamas tose ataskaitose nuomonė, jų argumentus. Taip pat e, iki šiol yra apie, sušūkta apie 12 specialių sesijų. Kita veikla vyksta per tam tikrų panelių posėdžius. Na ir dar mes turime specialią procedūrą ir daugiau laiko skiriama būtent e, šiems specialiesiams e, sutikimams. E, na taip pat geriau struktūrizuoti, reguliariai apnaunami specialių komitetų posėdžiai, kur delegacijos teikia savo nuomonės, o mm, komisijos pirmininkė bei jos aparatas taip pat turi daug daugiau galimybių pateikti savo argumentus, savo nuomonės. Uh, Na ir iki šiol yra pateikta e, apžvalgų apie nemažiau kaip 42 pasaulio valstybę žmogus teisų atžvilgių. E, taip pat e, senesniai buvo nagrinėjamas Romų klausimas ir migrantų padėtis. Ar tai reiškia, kad viskas jau yra tobula ir nebėra ko tobulintis? Be abejo, ne. Taryba susiduria su tais iššūkiais, kuriuos vėlgi mes kitame nagrinėti atimiausioje peržiūroje. Aš e, nebekalbėsiu apie e, e, tos klausimus, kurie priklauso Generalinė asamblėje New York'e, kas yra grinai valstybių narių prerogatyva. E, nes iš tikrųjų būtent po šios generalinės asamblėjos paaiškės, kaip toliau bus pertvarkyta taryba, tačiau e, komisija e, irgi suformavo keletą elementų, kuriuos teiks pasiūlymą. E, na ir noriu juos apžvelgti. Pirmiausia, reikia, kad taryba e, galėtų e, tinkamiau ir veiksmingiau reaguoti į vadinamosius chroniškus žmogus teisų pažeidinėjimus. E, reikia mechanizmo, kad galėtų reaguoti į kažkokius tai netidėliotinus skubius atvejus, nes kol kas na, komisija kartais iš tikrųjų kyla rimtų iššūkių, kada tenka nacionalinėme lygmenyje spręsti iškilusių žmogus, klausimų problemas, žmogus teisų klausimų problemas. E, Ir e, mes tokiam problemam sudarėm daugelį regionų, daugelį valstybių, kur pažydinėjama žmogus teisės. E, mes turėtumėm remtis e, tokia filosofija, kad ne viena valstybė negali būti apsaugota arba izoliuota nuo reikalavimų gerbti žmogus teisės ir nėra kažkokio tai žmogus teisų rojaus šiame pasaulyje. Tarybai tenka be abejo nagrinėti šios klausimus įvairiuose sudėtyse, įvair, įvairių, pasinaudoti įvairiais renginiais, ar taip per specialiasias e, sesijas, ar naudojantis įvairiam ataskaitoms, skaitant jų per mechanizmą. E, na, ir tie įrankiai, kuriuos turi taryba. E, e, turint omeny, kad e, E, žmogus teisės taryba yra vis tai stipriai pastebima, jinai turi didelį svorį. Tai be abejo, šitie klausimai visada bus politizuojami. Esame tam tikrų galimybių gerinti padėtį. Ir aš norėčiau čia palaikyti dabartinio pirmininko bei jo e, pirmtako pastangas, kad iš tikrųjų visos, visi procesai turėtų likti na, pakankamai diskusijų lygmenyje. E, taigi mes turėtumėm uh, apsiriboti nuo, atsiriboti nuo tam tikro perdėto politizavimo, mes turime uh, sukurti neutralų mechanizmą, kuris leistų netidėliojant operatyviai svarstyti bet kokius žmogus teisės pažeidimus nepriklausomai nuo valstybių. Na, taip pat mes manome, kad uh, galima būtų uh, išplėsti darbo metodus. Uh, Štasis komisaras jau nekartą minėjo, galima rengti papildomų um, renginių, tokių kaip specialiusios sesijos, e, tarpiniai sutikimai tarp sesijų ir panašiai. Ir čia e, iš tikrųjų reikėtų panaudoti visą tai e, tam, kad būtų galima suteikti daugiau galimybių tarybai svarstyti įvairiausius žmogus teisų pažeidimus. Ir šis darbas turėtų vykti plačiai novatoriškai mes neturėtumėm galvoti apie tarybą Tik tai kaip tradicinį jungtinių tautų mechanizmo elementą, kur posėdžiai vyksta keturis kartus per metus Ženevoje ir visas darbas yra organizuotas tik tai e, tokia tvarka. Iš tikrųjų, taryba turėtų veikti daug lankščiau, turėtų vykti įvairūs paraleliniai sutikimai, neįliniai sutikimai ir panašiai. Reikėtų įtraukti žiniasklaidos, pilietinės visuomenės atstovus na, ir visas mechanizmas turi būti daug lankstesnis. E, E, taip pat e, būtina suteikti daugiau lankstumo tarybo, įvairiams tarybos arba e, aspektams. Be abejo, dabar mes turime įvairius panelius, bet neaišku, ar šita tvarka jau tikrai yra optimali. Aš to nesu toks tikras. Be abejo, tai yra daug geriau negu ankstesnė situacija, bet manau, kad tikrai galime būtų užtikrinti geresnį ekspertų, kitų agentūrų ekspertų, pilietinės visuomenės atstovų dalyvavimą esamą galimybių, taip pat pagerinti tą bendravimą su panelistis. Čia Europos parlamento e, patirtis, organizuojant panelinius posėdžius ir mm, įvairias panašias renginius, yra mums geras pavyzdys. Ir mm, tiek dabar, tiek ateityje mes esame pasirengę pasinaudoti šią patirtimį. Kalbant apie artimiausią šešių panelių uh, organizavimą, uh, Na, mes pirmiausiai ketiname organizuoti pasiremdami e, tradicinių mechanizmų, tai yra bendrėjai debatai, kad iš tikrųjų visos valstybės ir visos valstybės stebėtojos e, nuočios pareikšti savo nuomonę tam tikrų klausimų, gali tai padaryti. Kas yra įdomu, kad pilietinė visuomenė taip pat suteikta galimybė dalyvauti tokiuose diskusijose, tokiuose debatuose ir tai yra svarbu. Nors kita vertus, tai reikalauja daug laiko ir e, kartais bijau, kad tiesiog posėdžiai yra per trumpi. Taigi, be abejo, mums reikia toliau dirbti šio klausimu ir galbūt peržiūrėti metinę darbo programą. Dar vienas aspektas yra susijęs su tą vadinamą UPR. E peržiūra. E, periodinė peržiūra. Ir e, vėlgi dabar rekomendacijas teikia e, visos peržiūros dalyvės, turint omeny, kad kartais e, galima sulaukti 120 rekomendacijų. E, mums e, faktiškai tenka apdoroti milžiniškus kiekius informacijos. E, e, tai yra didžiulis uždavinys ir būtų labai svarbu surasti galimybių, kaip visos interesuotos šalis galėtų dirbti tam tikroje struktūroje, kuri leistų nustatyti e, techninio bendradarbiavimo e, galimybės. E, buvo galvama apie tam tikrą klyringo mechanizmą. Tiesą sakant, nežinau, ar dabar būtų tinkamas metas kalbėti apie naują mechanizmą sukūrimą. Na, bet šiaip jau E, kalbame apie tradicinę darbo tvarką, kada dalyvauja peržiūrima valstybė, valstybės, kurios e, atliko peržiūrą, įvairios jungtinių tautų atsavybės ir panašiai. Ir e, šiuo atveju, sakysim, mes turėjome 120 e, skirtingų rekomendacijų, kurios buvo sudėtos į vieną e, jungtinių tautų dokumentą e, ir dažnai jos nebuvo tarpusavės suderintas ir panašiai. Visą tai be abejo šiek tiek neramina ir mums tikrai reikėtų iškoti geresnį darbo formą. Na, ponia pirmininkė, čia aš turbūt ir baigsiu. Kaip sakiau, mes iš tikrųjų siekime tobulinti toliau savo veiklą ir e, sudomė išklausysime diskusijų dalyvių nuomonių, e, siekdami gerinti darbo metodus, gerinti darbo organizavimą, darbo struktūrą ir e, taip pat, kad ir dėl ko būtų sutarta 2011 metais, kaip jau sakė mūsų pirmininkas, aš stengsiu, kad būtų pasirinktas labai pragmatiškas kelias gerinti tą Junktinių tautų uh, tarybos, specialios tarybos um, darbą ir na, žmogus teisės be abejo taip pat neturi būti užmiršta šioje veikloje. Ačiū. Ačiū ponu Tistunė. Dėkui už šiuos įdomius ir konkrečius pasakojimus apie tai, ką veikia žmogaus teisų taryba. Prieš pradėdama diskusijas, prieš suteikdama žodį kolegoms, norėčiau pasakyti dar kad čia turime uh, kolegą David Nichols, Amnesty International atstovam. Turime ir kitų svečių, suteiksiu jums žodį, jeigu norėtumėte komentuoti e, reikalus susijusius su žmogaus teisų taryba. Prašau. Much, uh, Chair, thank... Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju, kad leidote man sureaguoti į tai, ką pasakė ambasadorius. E, mes iki šiol esame vieni iš stipriausių rėmėjų tarybos ir Europos parlamentas labai daug prisidėjo prie paramos, e, kaip žinia, buvo priimta ponios Andrikinės parengta rezoliucija neseniai ir reikia, kad tas, ta parama e, testus ir peržiūros etapo metu. Mes esame išryškinę keletą dalykų ir norėtume, kad tiek ambasadorius, tiek Europos Sąjunga e, juos atsižvelgtų, kai jau bus atliekama pati peržiūra ir kad e, joje būtų į tai sureaguota. Pirmasis dalykas yra tas, kad šiuo metu yra labai sudėtinga veiksmingai įvertinti pažangą žmogaus teisų taryboje, kadangi dabar iš tikrųjų pasibaigė tik taip pat pirmieji realios tarybos veiklos metai. Pradžioje buvo kuriama pati institucija, buvo rengiami vairūs susitarimai. Už tai labai dabar sudėtinga yra įvertinti tarybos patį darbą. Mes turime rimtų nuogastavimų, kad dar kartą bus žiūrima į vidaus procedūras į pačią instituciją ir kad tai atims laiko iš tarybos darbo. Ambasadorius labai gerai pastebėjo anksčiau, kad norima užsitikrinti, kad peržiūra ne e, būtų tik tai kasdieninio tarybos darbo, kad net netimtų galimybės dirbti tarybai kasdieninio darbo. Dar vienas dalykas yra tarybos nutarimų įgyvendinimas tai turėtų būti peržiūros subjektas, o ne apsija ir jos tolesnis stiprinimas. E, mes turime galvoti apie tai, kaip vyksta tarybos veikla. Pavyzdžiui, prastai pasirojo taryba svarstydama žmogaus teisų pažeidinėjimus. Kai kuriuose šalyse e, vyriausiojo galiotinio atstovas apie tai ką tik kalbėjo. E, bet vėlgi ne, tai nesusijęs su įgaliojimais tarybos, bet su prastu įgaliojimų vykdymu. Iš praeities matome, ypač iš to, kaip vyko institucijos stiprinimo etapas, e, turime e, ir tęsti dabartinę praktiką, kad turi būti daug neformalių diskusijų, ne tik darbas turi vykti darbo grupė grupėje, nes jau per pirmus metus pasireiškia tam tikrų suvaržymų nejudrumo. Jeigu darbo ir funkcionavimo peržiūra e, nori užtikrinti geresnį tarybos darbą, tai reikia tada palaikyti atviras diskusijas Ir taip pat reikia galvoti, ar nedominuoja kažkokios galingos šalis atitinkamų grupių. Taryba ir jos narės neturėtų laukti peržiūros pabaigos, kad pagerintų e, tarybos funkcionavimą. Ir reikia žiūrėti, kaip elgesi tarybos nariai, kaip jie taiko savo darbo metus. Mes žinome, kad tarybos darbė pasireiškia demokra demokratijos deficitas. E, žmogaus teisų problemos egzistuoja daugelie e, šalių, už tai dažnai dar, tarybos darbė iškyla daug konfrontacijos. Taip pat galingos šalys labai dažnai diktuoja sąlygas ir e, įstringa dėrybos tarp grupių šalių. Ir reikia galvoti, kad peržiūra galbūt galės praktinės priemonės įspręsti dėl darbo, darbo kultūros, dėl darbo metodų. Jeigu pasižiūrėsime į ES darbo metodus taryboje, tai aišku yra tai, kad jau pagerėjo darbo metodai, ypač noriu paminėti lankstumą, pasidalymą naštą ir dėmesį kitiems regionams. Tačiau dar reikia nemažai dėmesio skirti tolesniems patobulinimams ES, ypač tais atvejais, kai gana sudėtinga ar neįmanoma ES pačiai pasiekti prasmingo konsensuso. Dėl e, to atsiranda ES inercija ir negalėjimas įsitraukti tam tikrą veiklą. Tokiomis aplinkybėmis tampa labai svarbu pasiekti ES bendrą poziciją, kad būtų galima ieškoti realistinių, realių sustarimų su kitomis šalimis. Mes pamatėme, e, kai buvo su Goldstone pranešimu, kai ES nesugebėjimas susitarti. E, sustabdė visas darybas tiek sesijos metu, tiek per Generalinės asamblėjos susitikimus ir balsavimą. Matome, kad e, reikia esminių pokyčių tarybos veikloje, reikia daugiau dėmesio žmogaus teisų pažeidinėjimo situacijoms, e, ypač ten, kur vyksta sisteminiai ir labai stiprus pažeidinėjimai. Taip pat reikia galvoti dėl da, apie darbo metu metodus, konferencijas, neformalias diskusijas, rezoliucijas. Reikia daugiau dėmesio skirti specialioms procedūroms, taip pat palengvinti nevyriausybinėms organizacijoms galimybės bendrauti su taryba, ne tik toms, kurios veikia Ženevoje. Taip pat peržiūros metu reikia užtikrinti skaidrumą nevyriausybinėms organizacijoms ir jų įtraukti į peržiūrą. Dar norėčiau pasakyti kai ką dėl universalios periodinės priežiūros, peržiūros. ES parodė, kad yra e, įsipareigojusi atlikti tokias peržiūras ir taip pat panaudoti išvadas peržiūrų dvišalėse darybose. Kaip jau buvo pasakyta, universalios peržiūros procesas priklausys nuo to, kaip vyks tolesnis darbas po peržiūros. ES bendra praktika turėtų būti tesiama ir sustiprinti. Išvados turi būti laikomas tam tikrais svertais ir reikia sekti padėti. Parlamentas taip pat čia turi suvaidinti vaidmenį, vaidmenį savo žiūrėti, kaip įgyvendinti peržiūros rekomendacijas ir tai atspindėti savo rezoliucijose. Ačiū. Ačiū. Ačiū E, už šią svarbę kritiką amnestį atstovų. Kritika buvo tikrai labai konstruktyvi. Pone Hammershald turės galimybę pasisakyti, jį kalbės tarybos vardu, prašau. E, pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, ačiū, kad mane pakvietėte šiandien ir kad suteikėte galimybę tarti keletą žodžių e, pirmininkaujančios valstybės vardu. Mes e, noriu pasakyti, kad ES aktyviai veikia žmogaus teisų taryboje ir noriu pasinaudoti progą ir e, ambasadoriui ponui Van Melven e, pakartoti, kad mes remiame tarybos veikia, taip pat ponui Tistune pasakyti, kad mes remiame ir jo institucijos veiklą. Žmogaus teisės yra vienas iš mūsų prioritetų. Mes apie savo prioritetus paskelbėme dar rūpjūtį. ES yra įsipareigojusi siekti, kad taryba e, pateisintų lūkesčius ir kad prisidėtų kovoje su žmogaus teisų pažeidinėjimais. Jau buvo pasakyta, kad taryba yra pasiekusi nemažai, bet daug ką dar reikia nuveikti. Dabar keletas žodžių apie mūsų darbą dviejose sesijose, kurios vyko šį rudenį ir paskui dar pasakysiu keletą bendrų pastebėjimų apie ES vaidmenį žmogaus teisų taryboje. Mes rengėmės e, eiliniai sesijai žmogaus teisų tarybos rugsėjai ir ES tada sakė, kad Somalis, Kambodža, Burundis yra vienas iš prioritetų ir mūsų tikslai buvo įvykdyti. ES taip pat pateikė rezoliuciją, kurioje raginama paleisti Angsang Suči ir kitus politinius kalinius Birmoje, Mienmare. Mums pasisekė, kad taryba rugsėjai konsensusų patvirtintų šią rezoliuciją. Buvo paminėta ir keletas kitų svarbių rezoliucijų. Taryba patvirtino rezoliuciją dėl padėties Hondure. ES rėmė šią rezoliuciją, kai buvo pasakyta e, JAV Egipto inicijatyva dėl e, žodžio laisvės buvo pateikta ir mes pasveikinome pastangos siekti e, pašalinti pasidalymus taryboje kurie reiškėsi anksčiau ir po intensyvių dėrybų pavyko uh, užsitikrinti rezoliuciją, kuriai galėjo pritarti ES. Mums buvo svarbu neatsitraukti nuo savo pozicijos, kuri buvo uh, patvirtinta uh, Durbino uh, pežiūros metu dėl religinių ir žiniasklaidos laisvių. Mes taip pat dirbame su partneriais dėl žmogaus teisų ir skurdo, dėl teismų reformų, žmogaus teisų, vandens ir sanitarinių priemonių. ES aktyviai dalyvavo diskusijose dėl e, JAV e, faktų nustatymo misijos Gazoje, e, kuriai vadovavo ponas Goldstone ir dėl komisijos pozicijos dėl gazos mes siekėme įtraukti visas suinteresuotas pusės, siekėme įtvirtinti atskaitomybės principą ir uh, E, norime, reikalavome, kad atliktos būtų nuodugnus tyrimas. Mes aktyviai dalyvavome e, darybose su Palestinos delegacija, su Palestinos delegacija kalbėjome apie tai, kad sieksime rezoliucijos per e, neįlinę sesiją, kuriai galėtų pritarti ES, tačiau to nepavyko užsitikrinti. Kitas ypatingas įvykis buvo metinis renginys lyčių klausimais. Buvo kalbama apie, tai vienas iš pavyzdžių, kaip taryba taiko novatoriškos darbo metodus. ES ir toliau daug dėmesio skirs peržiūros procesui. Mes dabar esame nutarę kitais metais pradėti darbą tarybos darbo grupėje ir jau prasidėjo diskusijos, mes dar tarpusavyje uh, kristalizuojame mintis, bet jau dabar siekiame diskusijų su kitais partneriais dėl to, kaip būtų galima geriausiai atlikti peržiūrą ir kaip užsitikrinti geriausius rezultatus. Šis procesas bus labai svarbus tarybai dirbant ateityje ir mes už tai skiriame tam didelį dėmesį. Dabar dėl darbo metodų, ES darbo metodų taryboje. Aš žinau, e, šis pakomitetis e, daug dėmesio skiria šiam klausimui. Aš čia gal keletą dalykų paminėsiu konkrečiai. Pirmiausia, ES ir toliau siekia būti aktyvi veikėja ir lyderė žmogaus teisų taryboje ir taip ir turėtų būti. Man regis, mums būtina aktyviai ir sunkiai dirbti tam, kad taryba įvykdytų savo įgaliojimus, mums reikia ginti tuos įgaliojimus, įskaitant dėl e, atitinkamų šalių. Mes turime taip pat reikalauti, kad speciali procedūra tam tikrais atvejais būtų taikoma ir mes toliau remsime vyriausiai žmogaus teisų įgaliotinį. Mums svarbu sustiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį prisidedant prie uh, E, žmogaus teisų tarybos veiklos. Ponas Nikols apie tai kalbėjo. Man regis svarbiausias dalykas yra pabrėžti, kad reikia įgyvendinti normas, kurias jungtinių tautų narės privalo gerbti. Tai yra pagrindas žmogaus teisų tarybai dirbti. Antras pastebėjimas. Mes e, pas, e, sustiprinome savo darbą išorėje, Prieš rugsėjo sesiją ES surengė du darybų raundus su išorės partneriais. Mes e, kalbėjome apie klausimus, kurie bus darbo tvarkėje, taip pat paaiškinome, kokie yra ES prioritetai. Dėl Ansangsučiai, pavyzdžiui, mes e, intensyviai dirbome su partneriais, kad pasiektume konsensusą. Šiandieną buvo kalbama apie tai, kad ES kartais kritikuojama, kad veikia peneik monolitiškai. E, e, taryboje. Mes suprantame, kad reikia padidinti grupės dinamiškumą tiek taryboje, tiek kitur. ES stipri pozicija yra labai svarbi, norint pasiekti rezultatus dažnai. Mes esame sureagavę į kritiką mūsų atžvilgių ir bandome e, padidinti savo dalyvavimą diskusijose Kartais e, bandome e, užtikrinti, kad daugiau balsų kalbėtų apie tą patį arba kad būtų didesnis sutarimas. Buvo pasakyta, kad interaktyvus dialogas yra gera priemonė, norint užtikrinti didesnį tarybos dinamiškumą. Dėl universalios periodinės peržiūros e, tikriausiai žinome, kad mes nekoordinuojame, nedername pareiškimų. Mes taip pat norime padidinti savo aktyvumą dėl procedūrinių diskusijų. Mums kelia susirūpinę taip, kad kai kurios procedūrinės e, diskusijos vyksta ne taip, kaip pageidautina ir rugsėjį per eilinę sesiją ES e, pasisakė už tai, kad NVO turėtų teisę pasisakyti per universalę periodinę e, peržiūrą. Dar noriu pasakyti, kad pritariu ponai Tistune, yra dar labai daug dalykų, kuriuos turime pasiekti, norėdami dirbti novatoriškiau taryboje. Ir turėtume taikyti ne tik senus metodus, bet ir naujus. Tarybos e, vardu norėčiau padėkoti kad e, parlamentui, kad jis nuolat dalyvauja e, tarybos veikloje ir aš mielai aptarsiu tuos klausimus ir ateityje su jumis. Ačiū poniai Amešold už jos komentarus. E, džiugu matyti šioje salėje gausų būrį stebėtojų. Matome Alžyro, Junktinio Amerikos valstijų, Izraelio, Palestinos atstovų Taip pat matome grupę budistų vienuolių atvykusių iš Birmos. Jie atvyko čia, kadangi juos neramina žmogaus teisų padėtis jų šalyje. Jis liečia juos tiesiogiai. Tai taip pat yra susijęs su jų religijos laisvų išpažinimu. Taigi, jeigu turėsime galimybę, link posėdžių pabaigos suteiksime žodį ir jiems, bet pirmiausia turime užbaigti visus darbo tvarkės klausimus. Taip pat turi vykti diskusijos tarp kolegų. Aš turiu kalbėtojų sąrašą, ponė Brepols, ponė Kilnilsen, ponė Gomeš, ponas Stano, ponas Witt prašė žodžių. Ar daugiau yra norinčių pasisakyti kolegų? Pona Witt minėjau, jis galbūt neišgėdo. Ponė Brepols pradės, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems šiandien kalbėjusiesiems už tą atvirumą, su kuriuo jums pateikė tiek daug informacijos. Taip pat už savikritiką, kurios irgi netrūko. Manau, kad su tai be abejo nesumenkina žmogus teisų tarybos vertės. E, Jeigu žiūrėsime į sudėtį, tai jūs matysite, kad e, na, galų galia e, ten yra ir valstybių, kurios e, pačius pažydinėja žmogaus teisės, taip pat e, valstybių, kurios nepripažįsta tokių vertybių kaip, tarkim, ES. Tačiau, na be abejo, e, vertėtų pirmiausiai kelti klausimą dėl rinkimo procedūrų, kadangi e, tokiu būdu, atrodo, šį ratą patenka na, tos valstybės, kurių reputacija yra viena iš praščiausių. E, jeigu žvelgsime į tekstą, kuris buvo pateiktas svarstyti Pakistano ir kuriame kalbam apie uh, religinės nepykantos kurstimą, tai e, ką galima pasakyti apie demokratinės tendencijas žmogus teisų taryboje. Aš norėčiau daugiausiai e, dėmesio skėti Golsono ataskaitai. Rezoliucija priimti iš tikrųjų buvo labai sunku, labai sudėtinga, e, buvo ilgas parengiamas laikotarpis ir jeigu pažiūrėtume, kaip elgėsi įvairios jungtinių tautų narės, tai paaiškėtų, kad iš tikrųjų na, buvo uh, blokuojama, kad, kad e, šis dokumentas nepasiektų saugumo tarybos ir klausimas, ar kad nors jis iki ten e, apskritai prieis. Bet kuriu atveju tai yra labai svarbus dokumentas, kuriame kalbam apie tai, kad reikėtų panaikinti nebaudžiamumą ir kad reikėtų imtis tam tikrų priemonių ryškiai žmogaus teisų pažydimo atvejais. Tačiau vis dėlto kyla klausimas, ar e, žmogus teisų taryba iš tikrųjų turės e, realių e, gebėjimų, realių pajėgumų kažką tai pakeisti, ar neliks viskas tik tai žodžiais. Nes na, yra tam tikras uh, institucinis obstrukcionizmas pačioje žmogus teisų taryboje. Yra ten atsovavimas šitos valstybės, kurios pasako prieš vakarietiškas vertybės, yra kitų valstybių, kurios apskaitai nesutinka su E, Golsono ataskaitos turiniu ir su pačios tarybos egzistavimu. Na ir kalbant apie šią konkrečią ataskaitą, vėlgi kokių garantijų galima turėti, kad e, bus, pažiūrėjau, galima užtikrinti e, objektyvų tyrimą per timiausią laikotarpį dėl to, kas realiai įvyko gazos sektoriuje. Kiitos Rova Brepuls näistä tärkeistä. Ačiū, ponė Brepuls, už tokius svarbius klausimus. Pone Gomeš klausė, prašom. Aš taip pat norėčiau padėkoti pasisakiusiesiems, dėkoju ponui ambasadoriui. Mano klausimas bus nukreiptas tą pačią linkmę. Atsiprašau, galvoju, kad žvelgite į mane, nes nusėmiau ausines. pirmininkė. Na taip, jūs esate kalbėtojų sąraše po ponios Brepols, tačiau kaip žinote, mes bandome laikytis politinių frakcijų numatytos tvarkos pagal frakcijų dydį. Tai jeigu, jeigu jums tinka, pirmiausiai ponia Gomė, aš paklausau, paskui jums suteiksim žodį. Labai ačiū. Na ir norėčiau priminti, kad prieš keltą metų aš pati dirbau žmogus teisų komisijoje ir kaip drąsu buvo tuo metu europiečiams e, pateikti rezoliuciją, pažiūrėjau, dėl Rumunijos ir dėl Mianmaro. Rumunija laimė. Na, dabar jau yra nebe tokia valstybė. E, e mes gal galia švenčiame 20-asis Berlyno sienų žlugimo metinės, kritimo metinės, tačiau Mianmaras, kaip baisu, kad šiandieną situacija po 20 metų panašu, kad dar labiau pablogėja. Be abejo, e, mes galime tik tai pasidžiaugti tuo, kad mums pavyko e, primti rezoliuciją dėl Ansanso šį, bet praktiškai niekas nepasikeitė. Aš prisimenu, aš 24 metais e, išėjau iš šios tarybos sudėties ir mes tada labai skeptiškai galvojame apie tai, kad komisija būtų pakeista taryba. Uh, Ir tai, kas įvyko vėliau, tik tai patvirtino mūsų nuogastavimus. Pansistinen sakė, akivaizdu, kad įrankių priemonių paketas lieka toks pat ir mums reikia išsaugoti. Čia aš palaikyčiau pirmininko nuogastavimus. Tačiau taip pat akivaizdu, kad taryba, kaip ir komisija, lieka politizuota institucija. Na galų galia tai ir yra politika. Iš tikrųjų mes esame pačiame politinių batalijų centre. Ir be abejo, skirtumas yra tas, kad dabar pažeidėjai nusprendė patys e, šokti, investuoti į tas naujasias priemonės, į naujosius darinius ir e, veikti, taip sakant, iš vidaus. Problema yra ta, kad mes e, ne visada veikiame labai išmintingai. Dažnai naudodamas dvigubais standartais ir tuo pasinaudoja būtent tie pažeidinėtojai o vėliau mes jaučiamės paralyžuoti, nes tiesiog e, vyksta nesutarimai ir negalime imtis jokių veiksmų. Kaip Goldsonas pabrėžė ir ką patvirtino taip pat e, Amnesty International atstovas, iš tikrųjų turime liūdnų pavyzdžių. Tad progą norėčiau užduoti keltą klausimų. Su pirma, aš manau, kad šitas uh, pokalbis tarp parlamentarų ir, ir e, mūsų kolegų iš komisijos yra naudingas renginys, tačiau ko gero jis galėtų būti dar naudingesnis, jeigu diplomatai galėtų kaip nors uh, užtikrinti, kad tas mm, pasipriešinimas, kuris diplomatinis kanalas be abejo e, dabar yra užtikrinamas, Bet jeigu mes daug anksčiau pradėtumėm šitos santykius, šitokią sąveiką, tai ko gero net ir tas pasipriešinimas būtų įveiktas, nes galbūt pavyktų pademonstruoti, kad visą tai atneša naudos. Aš taip pat norėčiau paklausti gal ambasadorius e, arba pono Mevena, ar pagerėjo nors kiek situacija su JAV dabar, kada valdžioje yra Obamos administracija, Tikėkime, kad situacija bent jau geresnė negu valdant Bušo administracijai. Na, man trečias klausimas būtų. Ar nėra vienas iš kriterijų, tai kad e, dažnai mes tiesiog ieškome naujoviškų būdų, kaip panaudoti šitą tarybą. Uh, E, kad galbūt nereikėtų tiek daug pastangų nukreipti vyriausybėm įtikinėti, o veikiau reikėtų palaikyti tuos, kurie realiai kovoja už žmogaus teisės. E, štai šiandien aš buvau e, netoliese nuo čia vykusiame renginyje, kur iš tikrųjų buvo kalbama apie Etiopiją ir Eritriją, ten vykstančią humanitarinę tragediją. Ir tai vėlgi yra atvejis, kur kalbama apie tai, na, ką mes galime padaryti visokiam priemonėm, skaitant ir lėšas, tam, kad pagelbėtumėm tiem, kurie kovoja už demokratiją, už žmogaus teisės, už mm, teisinę valstybę. Aš manau, kad tai galėtų realiai gyventi taryba. Ir galų gale ambasadoriui Mivino noriu pasakyti, e, arba norėčiau paklausti, kas e, toliau bus daroma dėl Zimbabvės. Dabar, e, kada specialusis pranešėjas dėl kankinimų nuvykęs į Zimbabvę, praktiškai buvo išmestas iš šalies, net nespėjęs pradėti savo darbo. Ačiū, ponė Gomes, panas Tanak. E, na, gana keista, gal neįprasta, bet aš sutinku beveik su kiekvienu ponios Gomes žodžiu. Net pačiam nejaukų. E, na, žinote, iš pradžių mes tikėjomės, kad žmogus teisų taryba bus geresnis variantas negu ankstesnė komisija, bet dabar turiu pasakyti, kad e, esu nusivylęs. E, E, patikimumas iš tikrųjų labai sviruoja dėl to, kad čia dalyvauja tokios šalis kaip, pažiūrėjau, Saudo Arabija, kur nukertama galva vien už alkoholio vartojimą, ar Pakistanas, kuris, e, tarkim, e, taiko mirties bausmę ir riboja tam tikras religinės grupuotės. Kuba, kuri įkalina politinius disidentus ir taip toliau. Štai tik tai keletas iš dabartinės tarybos narių. E, Taip pat žmogaus teisų tarybos e, e, toks tiesiog, sakyčiau, nesveikas dėmesys būtent Izraelio ir uh, Palestinos konfliktui. Nes praktiškai čia, patikė, uh, mažai 25 kartus daugiau rezoliucijų negu bet kurios kitos valstybės teikinys. Uh, na, taip pat Goldsono ataskaita irgi buvo iškeltas klausimas dėl, dėl, dėl skrumo, tuo tarpu nebuvo ne žodžių užsiminta apie, tarkim, um, tai buvo pasmerktas Hamas išpolis, uh, kurie leido raketas į tam tikras Izraelio teritorijas, tačiau ne žodžių nebuvo užsiminta apie Izraelio galimus nusikaltimus. Uh, Na ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad, kad kaip apmaudu, bet e, prestižas, e, e, šios tarybos prestižas, bešališkumas, objektivumas ir panašiai, na, iš tikrųjų nėra įrodyta, nors tai yra be abejo svari tarptinė organizacija ir kol kas lieka tik tai palinkėti geresnių rezultatų. Labai ačiū, ponia Tanak. Na ir man smagu girdėti, kad esame tam tikro konsensuso mūsų komitete. Štai jūs pati sakėte, kad e, pritarėte ponė Gomės, kas visiškai neįprasta. Na tikėkime, kad ateityje tokių atvejų bus daugiau. Dabar ponė Kinės. Labai ačiū. Pačioje Pusio pradžioje jūs paminėjote, jog švenčiame Berlyno sienos e, grevimo metinės. Ir e, savačkai e, liūdna e, tai, kad e, kitur, štai Izraelio vakarų pakrantėje, kaip tik tai siena negreunama, o toliau statoma. Ir e, palestiniečiams, e, kurie vyksta, tarkim, sveikatos priežiūros centrus į mokyklas arba gal galiau ūkininkai vyksta į savo laukus, jie privalo apvažiuoti tą sieną ir kartais didžiuliais atstumais. Na, šitas metinės nėra toks jau džiaugsmingas atvejis, tokia džiaugsminga proga. Nes tuo pačiu, atveju, tuo pačiu metu mes matome, kaip e, šeimos yra ištiriamas iš, narių, iš namų, pažiūrėjau, Jeruzalėje e, viena iš šeimų ten gyveno 20 metų ir e, staiga Izraelio armija atvažiavo ir per vieną naktį jos iškraustė. Na, iš tikrųjų daug e, įvairiausių imperijų keitėsi, e, valdė Jeruzalę. Ir paskutinis atvejis yra be abejo e, Izraelio okupacija. Įvyko daug painiavo, štai ta minėtoji šeima tiesiog gavo tą namą, tos namus, kada jie buvo iškelinti iš vakarų Jeruzalės. Junktinės tautos, jungtinių tautų agentūra suteikė jam šitą būstą. 1956 e, metais. E, kiti žmonės taip pat panašių būdų gavo savo būstus ir dabar jie buvo staiga ištremti po to, kai praleido tuose namuose 33 metus. Ir aš mačiau, kaip vyko e, šitie baisus įvykiai, ypatingai baisus sukrečiantis tiem vaikam, kurie jau gimė tuose namuose, kurie, kurie, kurie laikė jo savais. Taigi regione pastoja pažinėjimo žmogus teisės. Čia ne vienintelis e, pavyzdys, namai greunami žmonės tremiami, nekalbu jau apie teisę į geriamą vandenį, nes tai yra, na, prigimtinė žmogaus teisė. Ir žinote dabar, e, tokiuose ataskaitose, E, buvo pabrėžta, kad e, dalis gyventojų, tai yra būtent izraelietiškoji gyventojų dalis, e, ėmėsi kontroliuoti tą geriamą vandenį, ir praktiškai jie sundo 20 kartų daugiau vandens negu um, palestiniečių gyventojai. Uh, E, nekalbu jau apie situaciją kitame gete vakarų krante, e, kur apskritai e, vandens beveik nėra, mažiau negu 10 procentų vandens, kuris yra prieinamas kaip geriamas vanduo, atitinka sveikatos organizacijos standartus ir be abejo toksai neapdorotas vanduo sukelia daug įvairiausių sirgymų. Taigi norėčiau vėlgi kelti klausimą dėl nebaudžiamumo, Izraelio savivalės nebaudžiamumo. Izraelis dažnai pristatomas kaip demokratijos lopšys tame regione, kaip tam tikras pavyzdys. E, tuo tarpu e, tai, kas vyksta su Izraeliu, iš tikrųjų praktiškai pamena bet kokią žmogus teisę, tarptautinę teisę. Ir e, tada daugelis kitų diktatorių pasaulyje taip pat jaučiasi nebaudžiami. Taigi, ką jūs galite padaryti, e, kad e, būtų iš tikrųjų laikomas tarptautinis teisės? Na ir dar vienas klausimas, e, kaip dėl Gonsono ataskaitos, kas vyks toliau, kokie bus tolesni veiksmai, turint omeny visus tos faktus, kurie ten išdėsti. Ačiū. Ačiū, ponė Kilnirsin. Čia mes kalbame apie žmogaus teisų tarybą. Jeigu ambasadorius Van Möven norėtų pakomentuoti Izraelio ir Palestinos konfliktą ar Goldstone pranešimą, jis galėtų tai padaryti. Tačiau žmogaus teisų taryba tebelieka pagrindinis mūsų diskusijų objektas. Regis dar turime kalbėtų sąraše kolegų. Ponas Hovai turi žodį, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti kolegoms ir pasidžiaugti, kad ambasadorius pas mus atvyko labai tuo džiaugiamės, e, tuo, kad galime su jumis tiesiogiai pasikalbėti. Kai kas iš mūsų dažnai e, dalyvauja sustikimuose Ženevose, aš taip pat esu vienas iš tų žmonių. Ir noriu pasakyti, kad ES komanda taip vadinama, suvadino konstruktyvų vaidmenį, kalbėdama su ambasadoriais, e, padėdama formuoti tarybos veiklą ir taip pat e, bendraudama su išorė. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau taip darysime per šią parlamento kadenciją. Taip pat norėčiau pastebėti, kad pritariu tam, kas buvo išsakyta dėl to, jog žmogaus teisų taryba iš tikrųjų netapo uh, taip tokia taryba, kurios viziją pirmiausia iškėlė Kofi Ananas, nes visi tikėjomės, kad ji bus objektyvesnė, mažiau politizuota. Turiu pasakyti, kad mus tai nuvylė. Mes nekritikuojame jūsų, jūsų pozicijos, bet man atrodo visi, kurie uh, E, nori sustiprinti žmogaus, dėmesį žmogaus teisėms Europoje ir kitu, kitur, tai mes visi turbūt sutarsime dėl to, kad ne viskas taip, kaip tikėjomės. Egzistuoja, e, aišku, net ir šiandien salėje nuomonių skirtumai. Visiškai aišku, kad Palestinos teritorijų klausimas yra E, klausimas, kuriam žmogaus teisų taryba skiria ypatingai daug dėmesio. Mes e, turime galvoti, kaip rasti sprendimą žmogaus teisų taryboje, kitaip ja, šiam klausimus skiriamas penelik didelis dėmesys. Aš e, nesakau, kad mes neturime spręsti žmogaus teisų klausimų artimuosiuose rytuose ir e, mm, konkrečiai ten, bet reikia rasti sprendimą. Galbūt Europa galėtų suvaidinti vaidmenį ieškant bendros pozicijos sutarimo dėl Palestinos teritorijos. Sutarimo, kuris būtų sąžininkas, subalansuotas, kur būtų kalbama apie visus žmogaus teisų pažeidinėjimus ir man būtų įdomu išgirsti jūsų atsakymą į tokį pasiūlymą. Daug kas sakė ir pirmininkaujantį šalis pasakė, kad e, parlamento rezoliucijose atspindėti tam tikri dalykai. Mes esame išsakę, kokios norime tarybos, kalbu apie jos organizavimą darbo, funkcijas, mes taip pat norime apginti jos procedūras, norime apsaugoti vyriausiojo įgaliotinio teisės, taip pat sustiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį žmogaus teisų taryboje. Ir mes esame pasiryžę palaikyti jūs dėl visų tų siekių. Kai kuriuos dalykus dar reikia paminėti atskirai. Pirmiausia, rinkimai į žmogaus teisų tarybą šalys, kurios e, nori kandidatuoti, turi turėti e, kvietimą į specialiasias procedūras. E, mums atrodo, kad ne viskas yra sąžiningai dabar tų šalių siekiančių narystės atžvilgių. E, Kitas dalykas - pareiškimai šalių kandidačių galbūt reikėtų taikyti procedūrą, kur būtų galima e, reikalauti atskaitomybės, kaip kad buvo apie tai kalbama kažkada anksčiau. E, šiandieną jau kalbam apie tai, kaip universali visuo periodinė peržiūra uh, Mm, veiks toliau, galima apie tai pamastyti. Pradžioje daug labai tikėjomės, įskaitant vyriausiai galiotinį, bet aš e, gavau informacijos ir turbūt kiti kolegos girdėjo, kad yra pasiekta pažangos, bet e, nežiūrint e, kritikos, kurią nukreipiame į žmogaus e, teisų tarybą, e, pasidžiaugime tuo, kad universali periodinė peržiūra yra neblogas dalykas ir dar pagalvokime, kaip ją patobulinti. Dar buvo paminėta mintis, kad Europos Sąjunga neturėtų vadovautis bloko mentalitetu taryboje. Aš sutinku su tuo, taip pat buvo pasakyta kai kas dėl nevyriausybinių organizacijų. ES kartais išreikšdama savo poziciją pasirenka žemiausią, mažiausią bendrą vardiklį. Bet tarybai kyla tam tikra grėsmė Pavyzdžiui, bijomasi, kad ES vidaus, viduje nesutars ir žinau, kad Ženevoje daromas spaudimas, kad taip nebūtų, bet Europos parlamentas nori, kad e, e, nebijo, kad jeigu skirtingose kalbose iš skirtingų valstybių narių atstovų, atstovų e, kažkaip pakenks tarybos veiklai. Mes sustikdami su ambasadoriais apie tai kalbame ir mes matome, kad yra verta kalbėti su taryba ir pasakyti savo nuomonę. Aš E, važiuosiu tuo į Stokholmą, dalyvausiu konferencijoje, kurią jūs organizuojate, bet noriu pasakyti jums, kad reikia galvoti ir apie atskiras šalis, kurios gali pareikšti savo poziciją. Man atrodo, kad e, dar kartą noriu pasakyti labai malonu, kad jūs atvykote pas mus ir kad turėjome galimybę su jumis pasikeisti nuomonėmis. E, Ačiū, kolegai Howitt. Dabar suteiksime žodį ponui Van Movinui ir poniai Hammerschild, kad jie galėtų padaryti išvadas. Tačiau, kad, tačiau prieš suteikdama žodį ambasadoriui, norėčiau dar savo komentarą ir klausimą pridurti. Kalbėjome apie specialųjį jungtinių tautų pranešėją, kuris turėjo renkti pranešimą dėl kankinimų, jis negalėjo nuvykti į Zimbabvę. Tai yra tikrai labai iškalbingas ženklas kuris rodo, kad yra šioje šalyje prasidėjusi nauja smurto, politinio smurto banga. Ponas Novak sakė, jog reikėtų galbūt siekti tarptautinio sutarimo, kad būtų galima priversti laikytis tarptautinių įpareigojimų. Nes čia mes kalbame apie žmogaus teisų labai rimtą pažeidimą. Tai yra dalykas, kuris liečia ne kažkuria nors vieną šalį, gali, ši problema gali būti būdinga daugeliu šalių ir aš manau, kad žmogaus teisų taryba turėtų turėti galimybę veikti šioje srityje. Pone Van Moven, jums žodis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems diskusijose už jų indėlį į jas. Tas indėlis buvo tikrai įdomus ir naudingas mūsų tolesniam darbui Ženevoje. Norėjau pasakyti štai ką. E, žmogaus teisų taryba yra labai jauna institucija. Mums prireikė dviejų metų tam, kad būtų parengta tai, ką mes vadiname instituciniu e, paketu, mandatų peržiūra ir panašiai. Tad taryba dabar E, ir toliau analizuoja savo funkcijas ir jas atlieka pagal naują tvarką daugiau nei metai. Imtis vertinimų, kas buvo nuveikta, nepaisant visko, būtų per ankstyvas žingsnis. E, nes nežinau, ar galime sakyti, kad viskas buvo tikrai labai puiku. Turime turėti omenyje štai ką, kaip sakė ponas Stuniai, taryba atsirado tarptautinių santykių sudėtingame kontekste, daugia šališkumas nebuvo tas dalykas, kuriuo galėtumėm pasidžiaugti. Ir, kaip jau sakiau, metas buvo sudėtingas. Pasaulis be kita ko taip pat pasikeitė nuo tada, kai taryba atsirado. Tie, kurie. Tie dalykai, kurie buvo aktualūs praeitie, dabar nebėra tokie aktualūs. Tai, kas buvo gerai, šiandien gal nebėra taip gerai. Problemos yra tokios, kaip yra. Anglai turi puikų pasakymą, kad svarbiausia reikia visiems prisimti įsipareigojimus ir atsakomybę. Jungtinių tautų lygmenyje mes turime tam tikrus įgaliojimus ir įsipareigojimus. Kaip ir daugelis kitų, aš džiaugiuosi matydamas, kad Jungtinės Amerikos valstijos prisima įsipareigojimus šioje srityje Ir reikia džiaugtis visais tais, kurie žmogaus teisų taryboje nori prisimti įsipareigojimus ir atsakomybę. Manau, kad taryba iš esmės yra tokia institucija, kokios jos nori ją sudarančios valstybės narės. Taryba funkcionuoja e, priklausomai nuo to, kokius prioritetus išsikelia valstybės narės, kokias svarbiausias tarptautinės politikos aktualijas mato. Yra veikiama be kita ko ir politinių lygių. Aišku, tai yra tikrai politinė institucija, nes kas gali būti labiau politinė tema ir aktualiai negu žmogaus teisės. Šią popietę dažnai buvo kalbama apie artimuosius rytus, Goldstone pranešimą ir taip toliau. Norėčiau pasakyti, kad atsirado labai skirtingų nuomonių. Ir tai puikiai atspindi tas diskusijas, kurios vyksta taryboje. Matome, kokie iššūkiai kyla žmogaus teisų taryboje esant tokiam kontekstui. Manau, kad vienintelis sprendimas būtų toks. Reikėtų labai objektyviai ištirti šį pranešimą, kad visos suinteresuotos šalis galėtų su juo susipažinti. E, buvo pasakyta, kad abi šalis, ir Izraelis, ir Palestina, turi atlikti nepriklausomą tyrimą. Ir aš manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas šiame pranešime. qui ont été faites Dėl peržiūros ir pastabų jos atžvilgių. Manau, kad peržiūra yra labai svarbus dalykas. Ji vyks Ženevoje, bet kaip buvo pasakyta, mes neturime pamiršti, jog taryba dar turi ir savo įprastinę veiklą. Mes turime galvoti ne tik apie institucijų stiprinimą, bet ir dirbti, atlikti pagrindinį savo darbą peržiūra turėtų siekti ne tik iš naujo peržiūrėti sudarytus susitarimus, bet ir užtikrinti didesnės galimybės taryboje patenkinti išreikštus lūkesčius. Pirmininkė, jūs kalbėjote apie Zimbabvę ir jeigu jūs leiste, aš suteiksiu žodį ponai Tisune, kuris jums, man regis, galėtų pateikti labai svarbios informacijos, jeigu jūs nieko prieš. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl ką tik iškelto klausimo. Specialaus pranešėjo apsilankymas konkrečioje šalyje yra visuomet labai delikatus reikalas dėl to iškyla daug sunkumų. Veikia tam tikrus, tikras koordinavimo komitetas specialioms procedūroms. Šis komitetas pasižiūrėjo į mm, mūsų aptariamą klausimą ir pateiks mums informacijos dėl to. Kaip žinia, specialus pranešėjas buvo priverstas nakvoti oro uoste, negalėjo iš jo išvykti, paskui jam buvo liepta išskristi atgal iš ryto kitų lėktuvų. Taip neturi būti elgiamasi su specialiais pranešėjais. Bet noriu pasakyti, jog mes dar nepraradome vilties, kad vizitas įvyks. Mes stengiamės bandyti užtikrinti tai, kad specialiai pranešėjai galėtų atlikti savo darbą. Komisija stengiasi padaryti taip, kad vizitas įvyktų mes e, tikimės grįžti prie šio klausimo dar ateityje. Jeigu leisite, aš dar norėčiau grįžti prie tarybos sudėties ir politizavimo klausimo. Kaip šiandien buvo pasakyta, politizuota taryba išliks. Taip, į, e, taip yra ir visose jungtinėse tautuose bet tuo pačiu metu jungtinėse tautuose iškils problemų dėl tokių dalykų kaip kankinimai, religijos ir spaudos laisvė. Šios klausimus nagrinėjant visuomet labai tos temos yra politizuojamos. Aš manau, kad nieks pernelik nepasikeis. 2006 metais e, buvo kalbama apie visuotinumo poziciją. Jos buvo atsisakyta. Kodėl? Todėl, kad stebėtojai ir valstybė valstybės narės tarybos, visos turi daugmaž tokias pačias teisės. Ir būnant stebėtojų gali turėti tokį pat poveikį kaip valstybė narė darbų vyksmui. Taip viskas vyksta Ženevoje. Tad svarbu yra štai kas. Reikia žvelgti į klausimus lankščiai, pragmatiškai ir kaip vyriausias įsigaliotinis nekarta yra sakęs, svarbu yra sugebėti nagrinėti visus žmogaus teisų klausimus e, visose vietose, kur toms teisėms kyla pavojus ir tai gali nutikti bet kurioje valstybėje planetoje. Nėra tokių valstybių, kurios ypatingai būtų blogesnės už kitas, tiesiog šių e, ir nėra šventų valstybių, kur tų problemų iškilti negali. Tai gali atsitikti bet kur. Ir svarbu, kad e, šit, yra tai, kad šitą situaciją nuolatos kinta ir svarbu mums ją sekti ir į ją reaguoti. Ačiū. Ačiū. Ponui Tistunei ir dabar ponė Hammershall turi žodį. Pabaigai. Tikiuosi, kad jums pavyko pasižymėti visus konkrečius siūlymus dėl to, kaip ES galėtų geriau dalyvauti žmogaus teisų tarybos darbe ir kaip sustiprinti Europos parlamento vaidmenį. Dėkui. You, e, Dėkui, ponia pirmininkė. Aš iš tikrųjų e, pasižymėjau daug konkrečių pasiūlymų dėl mūsų geresnio darbo žmogaus teisų taryboje. Trumpai atsakysiu į klausimus, kurie buvo uh, man skirti ir galbūt galiu pasakyti, jog tarpusavio sąveika tarp parlamento ir ministrų tarybos, žmogaus teisų taryboje yra svarbus dalykas. Mes galime tą pasiekti keletų būdų. Man teko garbė pateikti informacijos šiam pakomitečiui dėl e, to, kaip mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, ketiname dirbti žmogaus teisų taryboje. Ta dariau prieš eilinę rugsėjo sesiją, aš galėjau išklausyti narių nuomonės tuo metu ir šiandien taip pat turime puikią progą išklausyti e, parlamento narių nuomonių. Buvo paminėti ir kiti dalykai, pavyzdžiui, e, kad pakomitečio nariai ar kiti e, parlamento nariai galėtų apsilankyti Ženevoje, konkrečiai žmogaus teisų taryboje ir pasižiūrėti, kaip galima toliau plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą. Dar buvo paklausta dėl JAV vaidmens ir bendravimo su ES. Tai, kad JAV e, tapo nauja tarybos, žmogaus teisų tarybos narė, suteikė mums naujų galimybių bendradarbiauti. Dėl svarbių klausimų mes palaikome labai glaudžius ryšius su JAV dėl tarybos darbo ir dirbame kartu, ieškome naujų bendro darbo būdų dėl e, tarybos darbos arkės klausimų. Ne tik peržiūros atšvilgių, bet ir dėl kitų konkrečių klausimų. Manęs buvo paprašyta pasisakyti dėl to, kaip būtų galima mažiau galvoti, kaip apkaltinti vyriausybės atskiras ir galvoti, kaip sustelti ties tais, kurie gina žmogaus teisės pasaulyje. Man atrodo, kad trimis aspektais ES turi čia vaidmenį. Pirmiausia, pajėgumų stiprinimas ir techninė pagalba. Apie tai daug, kol, nebuvo iki šiol daug kalbama. Mes turėtume paremti šalis, kurios nori sustiprinti žmogaus teisės. Ir čia taryba ir jos mechanizmai gali daug ką nuveikti. Kitas dalykas nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės dalyvių teisę dalyvauti tarybos darbe ir tos teisės gynimas. E, tai yra svarbus aspektas stiprinant instituciją apskritai ir turėtume čia pagerinti tarybos funkcionavimą. Bet kaip ir žmogaus teisų komisijos veikimo metu, e, tie, kurie nori protestuoti, reaguoti prie žmogaus teisų pažeidimus, turi galimybę mm, susisiekti su taryba, su, turėjo galimybę susisiekti su komisija, taip pat ir turi su taryba. Reikia taip pat užtikrinti rezo siekti, kad rezoliucijos patvir, kuriuose kalbam apie konkrečias šalis, sulauktų pritarimo. Dar vienas dalykas, kaip e, užsitikrinti konsensusą dėl artimųjų rytų klausimų. Tai yra plastesnis, platesnis dalykas. Kai kas minėjo ir Goldstone pranešimą. Turbūt pakaks pasakyti, kad mes dabar turime dalyvauti darybose ES vardu. Mes jau tą darėme tiek eilinėje, tiek neeilinėje sesijoje. Ir vadovavomės bendrąją poziciją pagal mano paminėtus principus, pateikėme pasiūlymų dėl galimo rezultato, tačiau mes neužsitikrinome pergalės galiausiai bet parodėme, jog ES yra įsipareigojusi ir nori e, bendrauti, dėrėti su suinteresuotomis pusėmis. Dėl to, ką sakė panas Howitt, dėl mūsų bendravimo su išorė. Tai negali būti tik pirmininkaujančios valstybės tikslas. Mes turime labai stiprią pasidalymo naštą sistemą. Mūsų partneriai ES mas, vardu įsitraukia į veiklą ir mes taip pat dirbame. Man atrodo, kad yra svarbu kalbėti apie e, ES plačio veiklą ne tik pirmininkaujančios valstybės ar trejato veiklą. Kiitos. Kiitos kaikille näistä. Ačiū visiems už tuos įdomius pasisakymus, už siūlymus. Esu įsitikinusi, kad šios diskusijos padės ateityje labiau pamastyti apie tai, kaip galėtume sustiprinti savo paramą žmogaus teisų tarybai. Kita met mes renksime pranešimą kuriame apžvelgsime atnaujintą situaciją ir pasižiūrėsime, kaip parlamentas gali įtakoti tas peržiūras kasmetinės, stengsimės pateikti ir pasiūlyti klausimus komisijai ir tarybai, klausimus susijusius su atskiromis šalimis. Taigi apie visą tai turėsime progą pamastyti, o dabar norėčiau padėkoti ponui Van Movenui, ponui Tistunė, poniai Hammershold ir kitiems. Ir dabar galime pereiti prie antro svarbaus darbo tvarkės klausimo, kurį nagrinėsime iki pat posėdžių pabaigos. Kalbėsim, dabar bus klausimas, tema žmogaus teisės vakarų Balkanų šalyse. Ponas Kukal yra delegacijos pirmininkas ryšiams su Balkanų šalimis. Kviečiu Jūs prisijungti prie mūsų, tačiau prieš tai poros minučių pertrauką paikkoja ja No niin, kokous jatkuu. Gerai, grįžtam prie darbo. Gerbiami pakomitečio nariai, gerbiami svečiai, gerbiami diplomatai, vakarų Balkanų atstovai. Jūs susirinkote čia stebėti diskusijų viešųjų klausimų metu, klausimų, kurių tema žmogaus teisės vakarų Balkanų šalyse. Ponas Kukan yra delegacijos ryšiams su, uh, su Bal vakarų Balkanų šalimis vadovas, būtent jis tars įvadinį žodį, galime remtis šioje srityje jo patirtimi ir jo žiniomis. Spalio 14 dieną komisija priėmė savo metinę strategiją, kur e, išdėstė savo plėtros strategiją. Tai yra labai svarbus dokumentas, kuriuo rėmėmės rengdami šiuos klausimus. Šiame dokumente komisija pateikė savadą to, kas įvyko per pastaruosius metus kiekvienoje valstybėje kandidatėje ir šalyse, kurios potencialiai galėtų būti kandidatės. Tai yra Makedonijos, Vūsijos Latvijos Respublika, Kroatija, Bosnija, Hercegovina, Jotkalnyje ir Kosovas. Šių klausimų tikslas yra susidaryti tikslų vaizdą apie tai, kokia yra žmogaus teisų situacija šiuose šalyse, kokie yra pabėgėlių reikalai ir taip pat, kas vyksta e, vykdant susitaikymo, sutaikinimo procesą tarp atskirų etninių grupių. Svarbu išsiaiškinti, kokia situacija yra tose šalise, kurios rengiasi tapti valstybėmis ES narėmis. Pono Edvardui Kukanui suteiksiu žodį ilgiau, ilgiau nebegaištama, jis, kaip sakiau, vadovauja delegacijai ryšiam su šiomis šalimis. Prašau. Uh, Labai ačiū. Pane pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami svečiai, ponios ir ponai. Neseniai paskelbta komisijos, komisijos pažangos ataskaita dėl Vakarų Balkano e, šalių situacijos e, spindi tam tikrų na, atsargių optimizmų ir iš esmės ten pateiktas pozityvus vertinimas pažangos e, pasiektos rengiantis narystė ES. Ataskaitoje taip pat e, kreipiamas ir raginama e, šis valstybės toliau dėti pastangas, kad jos atitiktų reikiamus stojimo kriterijus, kadangi dar be abejo lieka nemažai darbų, kuriuos reikia nuveikti, tam, kad kada nors ateityje pažanga būtų jau tikrai patenkinamo lygio. Kalbant apie politinių kriterijų tenkinimą, skaitant ir E, žmogaus teisų apsaugą bei mažumų e, interesų apsaugą yra šio proceso neatsiema dalis. Ir e, būtent tai yra temos, kurias mes ir svarstysime šios dienos popietinėje sesijoje. Na ir be abejo, Galima drąsiai teikti, kad e, per praeisius metus šios srityje pasiekta nemaža pažanga, bet vis tik tai situacija įvairiose valstybėse yra nevienoda ir, pavyzdžiui, policijų reforma, policijos reforma ne visur um, atitiko lūkesčius. Savo pastabose norėčiau tik tai pabrėžti keletą svarbių aspektų, svarbių temų, kurios per kitą vakarų Balkanų valstybių raidos etapą žmogus teisės turėtų vis dar išlikti mūsų dėmesio centre. Visų pirma, tai yra sutaikinimo procesas ir žmogaus teisų apsauga, nes tai nuolatos uh, turėtų išlikti kaip vienas pagrindinių tikslų, e, siekiant stabilizuoti padėtį, siekiant e, stabilizuoti situaciją. Procesas prasidėjo praktiškai nuo amžiaus sandorus. Ir jeigu mums dar liks laiko, pakalbėsime apie tai giliau, tačiau aš noriu dabar paminėti pirmiausiai tokius klausimus kaip pabėgėlių klausimas ir e, šalies viduje e, asmenys, kurie neteko savo gyvenamų vietų. Nes e, šios problemos susijusios su kitom problemom, tokiam kaip e, būsto suteikimas, e, sveikatos priežiūra, švietimas, e, darbinimas ir panašiai. Dar kita rimta problema Vakarų Balkano valstybėms yra e, karo nusikaltimų tyrimas ir sutaikinimo procesas. ES kol kas e, šio regiono valstybės labai stipriai skatino kad jis bendradarbiautų su tarptautiniu e, tribunolu e, buvusios Jugoslavijos problemos tirti. Nacionalinis e, karo nusikaltimų tyrimas yra kitas svarbus aspektas. Ir į tai taip pat atsižvelgiama e, vertinant, kokia yra žmogaus teisų padėtis vienoje ar kitoje valstybėje. Per pasarus keltą metų vakarų Balkanų valstybės padarė keltą žingsnių e, pakoreguodamas savo nacionalinę teisę ir priderinamas ją prie tarptautinės teisės šios rytyje, būtent pabėgėlių klausimais, tačiau ne visur, ne viskas yra padaryta iki galo. Na ir aš paminėsiu tik tai keletą iš daugelio problemų. Tačiau kas mus neramina ateityje? Pirmiausia, norėčiau paliesti keletą tokių ateities problemų. Ir tai yra pabėgėlių bei šalies viduje gyvenimo vietų netekusių asmenų klausimas, e, aukų e, palaikymas, aukų paramos programos, taip pat e, tolesnė pažanga tyriant karo nusikaltimus, e, tradicinės e, teisės rytyje. Reikėtų daugiau užtikrinti lyčių lygybę ir e, lyčių diskriminacijos vengimą, taip pat mažumų teisės, nediskriminacija. Tai vis dar tebėra esminis iššūkis, norint sukurti regione e, vientisas, integruotas bendruomenės ir visuomenę. Uh, Kol kas registruojama didžiulė netolerancija lesbiečių, gėjų, transseksualų ir kitų panašių asmenų grupių um, atžvilgių. Dažnai šios grupės dar patiria įvairiausių smurto, diskriminacijų išpolių ir policija bei prokuratūra nesima reikiam priemonėms apginti. E, taip pat e, registruojami regione išpoliai prieš žmogaus teisų aktyvistus, žurnalistus moterų ir vaikų teisų srityje taip pat yra jautrių problemų. Ir tai yra dar viena rimta priežastis, kuri kelia visuotinį nerimą. Vakarų Balkanų valstybės ir toliau išlieka moterų bei merginų e, prekybos e, galtiniu tašku. Na ir šią svarbę problemą be abejo taip pat e, svarbu yra spręsti netidėliotinai. Vaikai, kurie priklauso socialiai pažeidžiams grupėms, ypatingai romams arba, pažiniai, galus vaikai, patiria daug daugiau diskriminacijos realiame gyvenime. Na ir tai yra tik tai keletas temų, keltas problemų, tai tikrai nėra išsamus sąrašas. Tad, ponius ir ponai, aš manau, kad taip pat e, vertėtų paminėti, jog visi šie klausimai, visos šitos problemos yra analizuojami detaliau ir jos reikėtų nagrinėti draugę su kitom problemom Visą tai yra išdėstyta gerame, naudingame leidinėje, kuris pasirodė visai nesiniai, kurį parengė būtent išorinės politikos generalinio direktorato atstovai. Ir šitas, šitą ataskaitą, šitas leidinys vadinasi Žmogaus teisės ir sutaikinimo procesas vakarų Balkanų valstybėse. Na, baigdamas, ponia pirmininkė, norėčiau pabrėžti tai, kas jau daugelį yra gerai žinoma, kad Europos parlamentas ir šis pakomitetis visi mes esame pasiryžę prisidėti prie to, kad žmogus teisų situacija vakarų Balkanuose gerėtų. Ir tam, kad e, mūsų veiksmai būtų tikrai veiksmingi, efektyvūs, mums reikia kuo daugiau informacijos. Mums reikia objektyvios, tikslios, autentiškos informacijos. Todėl, gerbiami svečiai, mes e, ketiname labai atidžiai klausytis to, ką jūs šiandieną ketinate mums papasakoti. Na ir sveikindamas jūs, aš taip pat norėčiau išreikšti mūsų pagarbą um, tam nelengvam darbui, kurį susidirbate. Manau, kad mūsų visus vienė vienas tikslas, tai yra siekis prisidėti prie žmogaus teisų situacijos gerinimo e, ir siekis padėti asmenims, kuriems reikia pagalbos. Tai be abejo yra sunkus darbas, bet manau, mes turime su visų savo ryštu šį darbą dirbti. Labai ačiū, ponia Kukan, už trumpą, bet e, išsamų regiono žmogus teisų paties apibrėžimą. Jūs jau paminėjote, kad mums iš tikrųjų reikia visos informacijos, kokią tik tai galime gauti iš mūsų gerbiamų ekspertų. Taigi aš siūlyčiau, kad pirmiausiai suteiktumėm dešimčių poniui Nenat Sebek, kuris yra Demokratijos ir sutaikinimo centro pietryčių Europoje um, um, vykdomasis direktorius Tesalonikose šito centro būtinė toliau. E, kitiems sekantiesiam duosime po penkias minutės ir tikėkime, kad tokiu būdu mums e, iš tikrųjų pavyks e, palaikyti gyvą dialogą. Aš turiu atsiprašyti e, dėl tokio laiko pribom, bet kitaip tiesiog nevyks diskusija. Taigi, ponė Sebek, žodis jums. E, Pone pirmininkė, ponai ir ponios, parlamento nariai, aš bandysiu dar sutrumpinti savo e, pasisakymą, kad kitiems liktų daugiau laiko. Aš noriu pakalbėti Jums apie susitaikymą Vakarų Balkanuose. Tai yra svarbiausias dalykas, kai kalbame apie pagarbą ar pagarbos trūkumą žmogaus teisėms. Pateiksiu kaip galima daugiau informacijos, bet ne visa ji bus teigiama. Jeigu susitaikymas būtų verslas, ponai ir ponios, tai investuotojai jau seniai būtų pastraukę iš Vakarų Balkanų. Jeigu varžybos tęstusi, tai tada susitaikymo niekuomet nebūtų. Aš esu pilietinės visuomenės atstovas ir ta dalis pilietinės visuomenės, kurie priklausau, nori kažką padaryti ir užtikrinti, kad iš taikos išloštų ne tik tai būsimos kartos, bet ir mes. Taigi neįsivaizduokime, kad viskas yra tik gražu. Jeigu norime rasti sprendimą, mums reikia deramos diagnozės, nes turime žiūrėti realybę, ne į savo norus. Kalbame apie keturias vakarų Bals, Balkanų valstybėse. Prieš e, kažkiek laiko sakoma, kad jos nebuvo nei demokratiškos, nei 21 amžiaus valstybės. Mano pažįstamas žurnalistas e, klausė, kodėl aš turiu būti mažuma tavo šalyje, jeigu tu gali būti mažuma mano šalyje. Kitaip tariant, e, karas prasidėjo dėl sienų, teritorijų, e, tapatybės, religijos. Kas dabar yra praėjus 14 metų po e, karų, e, į kuriuos buvo įtraukta daug valstybių ir Dabar pasakysiu, kad Slovakija yra ES narė, o Kroatija yra vienintelė kandidatė, kuri turi realius šansus įstoti į ES po poros metų. Ir tos dvi šalis dabar ginčiasi dėl labai ne kelių kilometrų žemės ir e, sausumos ir jūros linijos. Kroatija jau yra vykdžiusi daug reikalavimų, norėdama stoti Europos Sąjungą ir uh, e, galime pasidžiaugti, kad uh, viską taip greitai padarė. Bet ar tie demokratiški ženklai iš tikrųjų yra realybė, ar tik tai kažkoks kosmetinis pagražinimas? Ir matome, kad e, daug dar yra trūkumų korupcijais yra įsišaknyjusi politinės, religinės ir kitos teisės nėra visiškai tvirtinos. Dabar Bosnija Hercegovina praėjo 14 metų po karo, tebėra šalis pasidalijusi. Daytono taikos sustarimai turėjo įvardinti visus daiktus tik rais vardais, bet atsirado trys dalyviai santokoje ir du ne viską, nu, trečias nenori daryti kaip kiti du. E, pavyzdžiui, e, aš noriu pasakyti, kad e, ten veikia 13 švietimo ministerijų, tai apie ką galime kalbėti. Taip pat yra dar ieškoma priešų ir dėl to labai sunku yra sutelkti Bosniją. Kol kas tai yra žlugusi valstybė, kurioje daug neapykantos. Jeigu jūs manim netikite, galvojate, kad aš per daug griežtai kalbu, važiuokite į Moštarą. Pasižiūrėkite, praėjus 15 metų po karo, kad tebėra kruatai ir e, bosniai visiškai atskiros bendruomenės. Savivaldybė gavo tikriausiai e, daugiau pagalbos kiekvienam vienam žmogui negu bet kokia kita Bosnijoje vieta. Bet e, sunkumai išlieka. Tapatybės paieškos yra tarp ES ir Rusijos oligarkų. Dabar rytų Rytų Serbijoje taip pat yra daug problemų, e, ypač po to, kai prarado savo širdį Kosovą ir neaišku, kaip dėl narystės ES ir siekių dėl narystės. Dabar dėl Kosovo pripažinimo kažkas jau pripažino, yra valstybių, kurios pripažino, bet dabar šalyje yra daugybė problemų. Daugiau kaip 50 procentų gyventojų neturi darbo, taip pat e, jų galimybės įsidarbinti yra nulinės. E, praėjus dešimt metų po to, kai NATO bombardavo Serbiją, net didžiausias optimistas nebegalvoja, kad bus su, galima sukurti, e, atkurti daugia etnį, daugia tautinį Kosovą, bet to daugia tautiškumo ten iš vis nebuvo. E, dabar žinome, kad ten yra pristatyta 18 e, tūkstančių bunkerių, kurie tarsi skirti apsaugoti gyventojus. Mes e, žinome, kad e, yra daug pri... Taip pat daug problemų yra e, buvusiojo Jugoslavijos Republikoje Makedonijoje, kurios nenori pripažinti niekas, nei Bulgarija, nei e, Graikija dėl atitinkamų nuogastavimų. Taigi, pono ir ponios, tai tie galiu pasakyti apie susitaikymą e, tame regione ir nešaukite į mane, nes juk negalima šauti to, kuris atneša naujienas. E, Kai kur šalis e, pereina iš feudalizmo į e, demokratinę santvarką ar iš monarchijų ir demokratiją. Jos turi sukurti nepriklausomus teismus, e, nekorumpuotą valstybės aparatą, sistemą, kuri gintų demokratinės vertybės, gerbtų žmogaus ir mažumų teisės, ar įmanoma to pasiekti. Uh, Ar jūs esate girdėję anegdotą apie amerikietį ir anglą? Amerikietis klausė mm, anglo, kaip e, tu gali išauginti tokią žolę prie savo namų žalę. E, anglas sako, kad aš e, parenku geras sėklas ir laistau ir gerai prižiūriu. Amerikietis sako, man taip e, nepavyksta. Tai Britas paklausė anglo, kiek metų tą bandai padaryti. Trejus metus, o anglas atsako, aštuonis šimtus metų aš jau tą darau. Ar kas nors gali patikėti, kad demokratiją galime įtvirtinti prieš susitaikymą po karo? vakarų spauda vis kartoja vieną frazę apie postkomunistinės šalis, pavyzdžiui, Haitis ir Irakas nebuvo niekada komunistinės šalis, bet e, apie tas ir apie tas kalbama kaip apie šalis, kuriuose reikia įtvirtinti demokratiją. Ir reikia pasakyti, kad nei Rusijoje, nei Haityje, Serbijoje ar Albanijoje niekada nebuvo demokratijos, tai jos atstatyti paprasčiausiai neįmanoma. Uh, mes negalime kurti demokratijos apnuodytoje dirboje. Demokratija be susitaikymo neįmanoma. O susitaikymas yra ne tik taikos susitarimų pasirašymas ir paskelbimas, kad karas baigės. Susitaikymas tai yra proto būsena, tai yra procesas, kuris užtrunka ir darbo dar yra labai daug. Dėkui Jums uždėmesi. Much, appreciate... Labai ačiū. Mes tikrai labai vertiname jūsų išmintingus žodžius. Pane Sabekina, ir aš kad pasigailėjau, kad skyriau penkias minutės, nes suprantu, kad čia iš tikrųjų mes turime na, tiek patirties ir ekspertų žinių. Taigi stengsiuosi būti lankstesnė ir be abejo, jūs taip pat galite pakomentuoti vienas kito pasisakymus, nes taip greičiau prasidės diskusijos. Taigi dabar ponia Kumin, ponia Judikumin, kur yra Jungtinių tautų aukštojo komisaro pabėgėlių klausimais e, biuro Briuselėje, e, biuro skirto Europai direktorė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes taip pat labai džiaugiamės e, Europos parlamento ir konkrečiai jūsų pakomitečio susidomėjimu žmonių teisėmis Vakarų Balkanuose ir ypač pabėgėlių bei asmenų praradusių gyvenamą vietą teisėmis. Na, aš tęsiu tą diagnozę, kurią pradėjo mano kaimynės, primindama, e, kokio masto gyvenamų vietų praradimai vyko šiame regione. Taigi per pas, paskutinio amžiaus, dešim, praeito amžiaus paskutinį dešimtmetį, 899 milijonai žmonių prarado savo gyvenamą vietą ir štai dabar jau prabėgus, tarkim, 10 metų nuo Kosovo konflikto, 14 metų e, nuo karo tarp Bosnijos ir Hercegovinos, e, 17 metų po karo Kroatijoje ir turbūt liūdna yra konstatuoti, kad vis dar milijonai žmonių gyvena pabėgėlių gyvenimą arba bent jau regione yra benami. Na, ir tai tie asmenys, kurie prado gyvenamas vietas dėl karo. Na, e, pagalba, kur teikia tapnio bendruomenė, šiem asmenim be abejo mažėja ir mes manom, kad jau pats metas iš tikrųjų galtinai išspręsti šį žmonių problemą. Tai turi būti, na, matyt, nes iš ketinių akmenų, jeigu mes siekiame sutaikinimo. Uh, proceso. Būtent dėl to jungtinių tautų atstovas Antonio Gutrės e, nuvyko į regioną, e, visiškai neseniai sutiko su Bosnijos ir Sakovinos, Serbijos, Kroatijos atstovais ir paragino juos dar kartą prisimti politinę atsakomybę ir panaikinti e, likusias kliūtis, kurios neleidžia panaikinti šitos asmenų išstumimo problemas. Serbijos situacija yra na, viena iš matyti šešių e, tokių karštų taškų, e, kur šis mm, asmuo asmeniškai e, seka padėti ir mes čia kalbame apie kokį 60 tūkstančių e, pabėgėlių iš Kroatijos, e, kurie visat gyvena Serbijoje. Kroatija tikisi netrukus stoti į, e, stoti į Europos Sąjungą. Taip pat apie kelis tūkstančius asmenų, nors tikslaus skaičius mes žinome ir pabėgėlių iš Kosovo. Na ir be to, nors dažnai tai neatsižvelgiama, e, žmonės iš Kosovo vis dar palieka regioną ir prašosi prieglopščių Europoje, taip pat ir Europos Sąjungoje. Na ir vėlgi mums skaudu matyti, kad e, skaičius tokių prieglopščio prašytojų iš Kosovo e, yra linkęs aukti užuot mažėjęs. Iš tikrųjų, per Pavyzdžiui, metus, e, per, per, per 9 mėnesius pas, paskutiniais metais e, mes užregistravome maždaug tiek pat prašymus tiek į politinį prieglobstį, kaip pernai per visus metus. E, Bosnija Hercegovinoje patys kiek geresnė, bet vis tiek per visą šalį maždaug šimtas tūkstančių asmenų dar negali grįžti į savo buvusius būstus. Uh, Na, mes kaip jungtinių tautų e, stovai regione veikiame jau nuo 96 metų, kada mm, e, buvusi Jugoslavija buvo savotiška prieglapščio teikėja e, kitų valstybių pabėgėliams iš šitų bloko. Ir labai greitai dėja situacija pasikeitė radikaliai. Na dabar mes mėginame užversti šitą išstumimo puslapį Be abejo, Europos komisija daro didelį darbą, jinai palaiko mūsų savnaško grįžimo ir integravimo programas. E, na ir galbūt galėčiau pabrėžti, kaip mano kolega, mano kaimės iš dešinės, kad tarp e, jautriausių, labiausiai pažeidžiamų šitų ištuntų asmenų um, esama tam tikrų labai pažeidžiamų, labai jautrių grupių. Be abejo, Romai, pavyzdžiui, yra uh, E, diskriminuojant beveik visose sritise ir e, beveik visur yra pažeidinėmas jų kertinės teisės. Praktiškai de facto, jeigu ne de jūrė, beveik visur yra na, žmonės be pilietybės, nes neturi pagrindinių dokumentų. Tiesąkant, šio regiono Romų gyventojai e, beveik niekada neturėjo asmens dokumentų, asmens apatybės dokumentų, kai kurie jis tiesiog pametė, kai kurie neregistruoja gimstančių kūdikių. Na ir Vėlgi, tai yra vienas iš mūsų prioritetas ir mes e, finansuojam per Europos komisiją e, labai konkretą projektą, kuris, e, kuriuo siekiama Romams išsiuntiems į savo gyvenamą vietą padėti bent jau įgyti asmens tapatybės dokumentus, nes manome, kad vėlgi šių asmenų suregistravimas būtų pirmas žingsnis sprendžiant jų problemas. Na, panė pirminkė, aš kaip sakiau, aš pasinaudojau, tai yra kaip jūs sakėte, aš pasinaudojau laiku. Uh, Galiu pabaigai tik tai pridurti, kad reikėtų na, įvykti keletą prioritetų. Tai yra, su pirma, reikėtų e, gražinti į namus e, pabėgėlius iš Kroatijos, kurie dar tebe gyvena Serbijoje. Taip pat reikėtų e, pasirūpinti tais, kurie jau grįžo į Kroatiją. Visiems, kurie nori grįžti į Kroatiją, turėtų būti teikiama pagalba, jie turėtų turėti tokią galimybę. E, mes manome, kad ne visas potencialas čia dar yra išsemtas ir tai glaudžiai siejasi su e, uh, žimtumo arba žemės susibės teisėmis, uh, kurias šias mes turėjo Kroatijos teritorijoje dar per būsę, būsę Jugoslaviją. Taigi mes uh, siūlytumėm Kroatijos valdžios institucijams uh, iš tikrųjų primti, geranoriškiau primti tokius pabėgėlius, taip pat padėti jiems įsikurti savo būsto programas. E, Šias mes turėtų gauti e, paramą, o pavyzdžiui, e, pensijų sumetimais reikėtų taip pat pripažinti jų turėtą darbo stažą buvusios Jugoslavijos sudėdėje. Taip pat reikėtų rasti sprendimą Kosovo pabėgėliams, kurie gyvena Bosnijoje, Hercegovinoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje, Makedonijoje ir Serbijoje bei jos kalnyje. Vėlgi klausimas yra, ar šie žmonės pakankamai saugiai jau susigrįžė į Kosovą, kada jie galėtų saugiai grįžti, o jeigu jie nesijaučia saugus, galbūt galima paspartinti jų integraciją, jeigu jie nebeketina grįžti į Kosovą. Mes labai tikimės, kad e, tai vis tik tai manoma padaryti ir kad e, tinkamų valstybių vyriausybės e, suteiks tam tikrą paramą leisiam žmonėms įkurti. Na ir galų galiams reikia rasti sprendimą didžiuliam skaičiui asmenų, daugiausiai serbų ir romų, kurie pabėgo į Serbiją arba kurie tiesiog pačiame Kosove prarado savo genimas vietas. E, dauguma albanų, kurie pasitraukė konflikto metu iš Kosovo, jie gana greitai sugrįžo, bet e, mažumų grupių integracija yra labai sunki. Ir tai yra turbūt bendra problema, kurią mes stebime Europoje, kad dažnai iš tikrųjų e, dauguma tų prašančių politinių prieglupščių, kuriems nesuteikiamas toks prieglupsis, yra būtent Kosovo, iš Kosovo pasprūkę Romai arba Serbai. Dar mes manome, kad iš tikrųjų šitą istoriją reikėtų jau seniai baigti. Todėl mes ragintumėm visus veikėjus, visas interesuotas grupės, taip pat ir ES, ES valstybės, e, pilietinės institucijos ir panašiai, padėti e, vis tik tai užbaigti šitą dešimties metų trukmės e, šitumą sagą. Ačiū, ponia Kumin. Jūs minėjote, kad Europos komisija e, suteikia naudingą pagalbą, taigi aš noriu kreiptis į e, Europos komisijos atstovą, konkrečiai e, plėtros generalinio direktorato atinkamas skyrius direktorių Albanijos, Bosnijos, Hercegovinos, Jotkalnijos, Serbijos ir Kosovo klausimais. Ponas Pierre Mirel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pareikšti savo dėkingumą surenku šį posėdį. Mes jaučiame jūsų komiteto visokiojopą paramą. Kaip tą minėjo ir mano kolegos, ponė Kumin ir ponas Sebek. Mes parengėme dokumentą. E, tai buvo puikus, gerai parengtas dokumentas. E, mažumų teisės ir jų reikalai yra ypatingai svarbus klausimai. Apie tai buvo diskutuojama Kopenhagoje. Bent be kita ko buvo kalbama apie perkeltuosius asmenys, apie jų teisės ir jų padėties stabilizavimą. Komisijoje mes teikiame didžiulę svarbą šiems klausimams. Mes stengiamės sekti, kokia pažanga yra daroma. Ir spalio mėnesio 14 dieną vyko posėdė šio klausimus. Taip pat teikiame finansinę paramą Ir jeigu dėl to atsirastų klausimų, esu pasirengęs į juos atsakyti. Mes dirbame su pačiomis įvairiausiomis organizacijomis ir institucijomis. Kai dėl vertinimo Graikijoje, aš galėčiau pasakyti, kad nepaisant mūsų visų bendrų pastangų, žmogaus teisių apsaugos lygis Vakarų Balkanuose ir toliau tebėra tas dalykas, kuris kelia rimtą susirūpinimą. Net tiek dėl to, kad trūksta teisinių taisyklių. Aš manau, kad teisės taisyklės ir institucijos yra visai neblogai išvystytos visose iš aptariamų šalių. Ir visos reikiamos institucijos yra įdėktos, strategijos parengtos ir dėgiamos. E, teisės dokumentai nukreipti prieš diskriminavimą buvo primti. Dialogas dėl vizos režimo palengvinimo vyksta. Tačiau svarbiausia yra ta spraga, spraga tarp rimtų dokumentų ir jų įgyvendinimo, spraga tarp įstatymų ir jų įgyvendinimo. Daugeliu atveju galima sakyti, kad trūksta politinės valios, finansinių išteklių nepakanka, dėja taip yra. Ekonominė krizė ir biudžeto e, mažėjimas tik prisideda prie tų sunkumų. Labai trumpai kalbant apie žmogaus teisės apskritai, e, galėčiau pasakyti štai ką. Daugiausia susirūpinimą kelia, ir mes tai pasakėm savo pranešime, būtent vaikų ir moterų padėtis, nes jie labai dažnai kenčia nuo smurto, tolerancijos trūkumas ir um, veiksmai nukreipti prieš homoseksualus, e, smurtas nukreiptas prieš žurnalistus ir žmogaus teisų aktyvistus. E, būtent sakyčiau, kad žiniasklaida turi vaidinti vieną svarbiausių vaidmenų. Taip pat tebelieka ką veikti e, kovojant su prekyba moterimis, prekyba žmonėmis, kovojant su nusikalstamumu ir panašiai. Visose regionuose problemos yra labai panašios. Taigi situacija yra dar sunkesnė e, žmonėms, kurie yra pabėgėliai, kurie, kaip žinome, 15 metų gyvena tokiuose sunkiuose sąlygose. Bosnių ir Hercegovinų ir Kroatijoje pažangos buvo šiek tiek pasiekta, tačiau tie sprendimai, tos priemonės, kurios buvo įdėktos, dar dėja nepajėgia išspręsti visų tų problemų iškylančių daugumoje mūsų aptariamų šalių. Kroatijoje mes manome, kad didžiausias rūpestis yra tai, kad būstas yra teikiamas tiems pabėgėliams, kurie nori grįžti į Kroatiją. Kruatija priėmė specialią programą, apgyvendinimo, būsto programą. Tačiau tebelieka daugybė atvejų, kurie yra neišspręsti, nesureguliuoti. Vykstant stojimo Europos Sąjunga dėryboms, pagal 23 skyrių mes e, reikalavome, kad vyktų pasikeitimai. Šis skyrius darybų dar nebuvo atidarytas, tačiau stengiamės išklausyti ir išsiaiškinti, Kai dėl pensijų teisių lygiai taip pat buvo keliamas klausimas ir stengiamasi rasti sprendimą. Labai svarbu numatyti specialias sąlygas stojimui į ES ir pažiūrėti, kaip šalis yra pasirengus siekti pozityvių rezultatų. Kai dėl Makedonijos, Bosnijos ir Hercegovinos, čia e, problema yra šiek tiek mažesnė mažesnė dėl to, kad pačių pabėgėlių šiek tiek mažiau, bet to buvo padaryta daug pažangos, priimant reikiamus teisės aktus atitinkančius ES standartus. Vėlgi, matome, kad teisės aktai egzistuoja, tačiau ta spraga tebelieka tarp priimtų statymų jų gyvendinimo. Bosnijoje ir Hercegovinoje mes teikiame paramą e, būsto programų rengimui ir gyvendinimui. E, Mano supratimu, svarbu yra tai, kad strategija, kuri buvo parengta Bosnijoje ir Hercegovinoje, sulaukė paramos, 150 milijonų eurų bus skirta pabėgėlių grįžimui. Strategijos vis tik nepavyko priimti, todėl kad nepavyko susitarti, ar tie fond, ar tos lėšos turi būti panaudotos tik pabėgėlių grįžimui, ar galima panaudoti tuos pinigus siekiant integruoti tuos pabėgėlius ar perkeltuosius asmenys e, į visuomenę šalyje, kur jie gyvena. Vis dėlto sutarimo dar kol kas pasiekti nepavyko ir situacija yra tiesiog, sakykime, įstrigusi ir toliau nesivysto. Ponas Sebek kalbėjo e, apie tai, kad sunku tikėti susitaikymo kad tuo atveju, kai apie 85 savivaldybės e, tebe taiko tą sistemą, kai e, švietimo ministerijų yra daugybė, toje pačioje mokykloje mokosi vaikai priklausantis skirtingoms švietimo e, sistemoms. Mokyklose mokosi vaikai atskirų bendruomenių palikonis, vaikai, kurie tarpusavį niekad nežaidė kartu, niekad nedraugavo, jokių ryšių nepuoselėjo. Taigi pabėgėliai ir perkelti asmenys Kosove tebe susiduria su problemomis. Jotkalnyje pozityvų yra tai, kad kalbama apie vizo liberalizavimą. Jotkalnyje registruoja perkeltuosius asmenys ir jiems suteikia oficialų statusą. Tai leis tiem žmonėms gauti prieigą prie sveikatos sistemos, socialinės apsaugos sistemos ir panašiai. Tai yra pozityvu. Ir yra laukiama, kad ryšių atkūrimas tarp Kosovo ir Jotkalnyjos padės bent jau kai kam iš tų perkeltųjų asmenų ramiai grįžti į Kosovą ir ten gyventi. Pone Kumin kalbėjo kai kuriuos skaičius. Aš beje neturiu skaičių patikimų susijusių su pabėgėliais ar perkeltaisiais asmenimis, tačiau bent 5000 ir toliau tebe gyvena tuose bendruosiuose kolektyviniuose centruose, kur sąlygos yra tikrai labai sunkios, ypatingai Romai sunkiai gyvena. Jie nežinia, ar galės grįžti į Kosovo. 2005-2009 metų skaičiai yra apie nuo 5 iki 9 tūkstančių galimų grįžimų į Kosovą. Kodėl žmonės nenori grįžti? Todėl, kad trūksta pasitikėjimo, trūksta galimybių įsidarbinti, trūksta būsto. Mes e, stengiamės palengvinti tų žmonių grįžimą namo, nes finansuojame būstą ar stengiamės suteikti profesinę kvalifikaciją kokią nors žmonėms. Tačiau reikėtų, kad tie perkelti asmenys norėtų grįžti. Prištinoje, pavyzdžiui, situacija yra tokia, kad buvo parengta strategija tam tikra, tačiau dialogo nėra. Mes žinome, kad e, yra buvę atveju, kai tų strategijų buvo parengta, tačiau niekas nevyko. Aš manau, kad mums vis tik pavyksta dialogą palengvinti ir kad tos parengtos strategijos padės iš tiesų e, palengvinti žmonių grįžimą namo. Žmonių grįžimas arba sugražinimas tų žmonių, kurie buvo perkelti į, į namus, vyksta tikrai lietai. Tai yra tas procesas, tiksla, kurio tikslas yra rasti išeitį, padėti šalims. Ir dabar tas klausimas tampa ypač aktualus. Būtent dėl to mes veikiname e, konferencijoje pareikštą neseną iniciatyvą, kolegos apie tai jau minėjo. Mes norime padėti renkti šią konferenciją. Viena iš svarbių sąlygų susitaikymui, kaip jau buvo minėta, yra stabilizavimas. Kaip galima atkurti gerus santykius tarp šalių, kur tūkstančiai žmonių ir toliau gyvena pabėgėlių centruose, kurie yra perkelti. Ir manau, tai yra svarbiausias dalykas. E, žmonės ten gyvena neturėdami tik galimybės pasirinkti, ar jie nori grįžti namo, nes jiems turėtų būti sudarytos sąlygos grįžti, jeigu jie tai norėtų. Ir žmonės negali pasirinkti, ar nori grįžti, ar nori likti toje šalyje, kurioje laikinai, kuriam laikui buvo prisiglaudę. Tai yra svarbiausia. Mano manimu yra dar viena sąlyga, svarbi sąlyga susitaikymui. Ir tai yra e, karo nusikaltėlių patraukimas teisminėn atsakomybėn. Aš galėčiau pasakyti, kad tarp nacionalinių teismų ir tarptautinio tribunolo turi būti tam tikras atsakomybės pasidalymas. Tie asmenys turi būti teisiami, reikalinga finansinė parama e, tarptautiniams teismams ir vietiniams teismams. Reikalinga apmokyti jų e, personalą, advokatus, e, prokurorus ir panašiai. Bosnijoje, Hercegovinoje ir Serbijoje tokių mokymų uh, buvo imtas ir aš manau, kad pažangos, galime sakyti, buvo pasiekta. Tačiau tebelieka tūkstančiai bylų, kurias reikia tirti, trūksta daugybės kvalifikuotų teisininkų. Šalyse trūksta su, atskiros, tarp atskirų šalių trūksta sutarimų dėl ekstradicijos. Daugeliu atveju procesas net negali prasidėti dėl to, kad vieno ar kito karo nusikaltėlio neįmanoma uh, ekstradicijos būdų susigražinti į šalį, kad jis būtų nuteistas. Tai tikrai riboja teismų darbo galimybės. Mes taip pat, trečias dalykas, remiame finansiškai vietinės nevyriausybinės organizacijas, kurios yra įrodžiusios, kad jos nori, kad būtų atstatyta tiesa ir kurios kalba tiesą. Tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbus procesas susitaikymui. Mes remiame Zagrebė, Sarajeve ir Belgrade tokias organizacijas, kurių tikslas yra istorija. Istorijos tyrimas ir tiesos sakymas apie istoriją. Aš tikiuosi, kad pasakius tiesą, pagaliau prasidės tikras nacionalinis susitaikymas Ir tai bus dar viena, vienas visos Europos istorijos elementas. Šalis e, ėmėsi naujos iniciatyvos, vadinamusios rykom iniciatyvos. Jų tikslas yra, tų pilietinių organizacijų tikslas yra spausti vyriausybės, kad būtų įmamasi teisingumo vykdymo to pereinamojų laikotarpiu ir kad būtų galima išlaikyti tą atmintį kad, kad tai yra būtina būsimosioms kartoms, kad tos būsimosios kartos galėtų pasimokyti iš to, kas įvyko. Mes esame pasirengę šias iniciatyvas remti. Gruodžio pirmą dieną vyks seminaras, kurį rengia kai kurios nevyriausybinės organizacijos čia Briuselėje šiuo klausimu. Aš manau, kad nepaisant tam tikros pažangos, ypač teisinės rytyje, nebėra laiko tiesiog tripčioti vietoje. Mums reikia ir toliau išlaikyti spaudimą, mums reikia ir toliau uh, stengtis, kad vyktų konkretus labai aiškus dalykai. Mums reikalinga Europos parlamento parama ir parama tų organizacijų, kurių atstovai čia yra ir kurie mums daug padėjo. Dėkuoju. Uh, labai ačiū. Matau, kad procesas yra gerose rankose komisijoje. O dabar kalbės Bogdanas Ivaniševič, kuris atstovauja tarptautiniam e, perinamojo teisingumo centrui esančiam Belgrade. Taigi prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų organizacija e, iš tikrųjų yra įkurta New York'e, bet aš dirbu e, Belgrade kaip konsultantas. Turiu tik tai penkias minutės bet e, bus labai sunku man kalbėti, nors galiu dar ir sutrumpinti savo pasisakymą, ypač atsižvelgdamas į tai, ką pasakė ponas Mirel antroje savo pasisakymo dalyje. Jis kalbėjo apie tą patį, ką aš ketinau pasakyti ir man labai džiugu buvo girdėti jo žodžius šiuo klausimu. Ta iniciatyva yra labai svarbi ir galbūt aš vėliau šiek tiek detaliau dar apie ją pakalbėsiu. Kai kalbame apie pereinamą į teisingumą, kalbame apie keturis standartinius mechanizmus. Mechanizmus tai yra susiję su uh, bandymu išsiaiškinti tiesą, e, ieškojimas e, nusikaltelių, siekimas atlyginti žalą. Savo pasisakymę aš kalbėsiu apie tuos mano paminėtus dalykus ir labai giliai į detalės nelysiu. Paminėsiu tik tai, kaip e, kiekviena šalis dirba. Apskritai 15 e, metų regione diskursas dėl perinamojo teisingumo sukosi ties e, bausmėmis už karo nusikaltimus jungtinės tautos įkūrė e, tarptautinį tribunolą 93 metais būsė Jugoslavijai, o Europos Sąjunga taip pat taiko savo e, sąlygų nustatymo politiką. Tribunolas buvusiai Jugoslavijai suvaidino labai svarbu vaidmenį, e, persekiant bausminė tvarka didžiausius karinius ir politinius nusikalstelius, taip pat e, susiaurinant e, iškreiptam praeities įvykių vaizdavimui, išsiaurinant vaizdavimą. Taip pat siekiama sutaikyti susipriešinusias grupės. Ponas e, Šebek apie tai kalbėjo labai įtakingai, įtikinamai, ne viskas yra padaryta. Dėl e, persekio bausmių ar teismų karo nusikaltėliams šal, šalyse pačiose ne viskas pasisekė. Pavyzdžiui, Kroatijoje, Serbijoje. Pastačiau yra pasiekta pažangos, nes buvo Kroatijoje, Serbijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje iškeltos bylos prieš vyraujančios etinės grupės asmenis. Ir čia padėtis jau pagerėjo. Bet nežiūrint pažangos, labai nedėlis procentas tokių žmonių nacionaliniuose teismuose buvo nuteisti politinės struktūros ar daugumos e, grupės gyventojų parama tebe išlieka ribota šiam procesui. Bosnija ir Hercegovina čia gali būti svarbi išimtis. Galima tai paaiškinti faktu, kad e, buvo Sarajeve įkurtas prosektorius pro, prokuratūroje specialus skyrius karo nusikaltimams tirti. Jis dirbo intensyviai trejus su pusę metų. Taip pat Bosnijos Hercegovinos teismas, kita svarbi institucija, turi specialų skyrių ir buvo priimta labai didelis skaičius nuosprendžių. Per praėjusius 15 metų po karo veiksmų Bosnijoje, e, Hercegovinoje jau buvo priimta labai nemažai nuosprendžių. Labai sunku yra pasakyti konkrečiai, koks yra skaičius tų nuosprendžių. Nežiūrint to, kad čia pastaraisiais metais pasiekta daug pažangos. Aukos regione visai suprantamai yra nepatenkinti, nes buvo įvykdyta tūkstančiai karo nusikaltimų dešimtajame dešimtmetyje visame regione. Kitas pereinamojo teisingumo ramstis yra institucinės reformos. Vienintelės reformos, kurios yra įdėktos buvusios Jugoslavijos teritorijoje e, susijusios e, su e, draudimu dirbti policijoje ir teismuose žmogaus teisų pažeidėjais buvo kur aš 91-94 metais ir procesas vyko gana sėkmingai, nes iš teismų buvo pašalinta gana nemažai tokių e, žmonių, taip pat ir iš prokuratūros. Serbijoje buvo priimtas įstatymas dėl atsakomybės už žmogaus teisų pažeidimus, tai atsitiko 2003 metais, bet įstatymas iki šiol nėra įgyvendintas žalos atlyginimas, reparacijos būsioje Jugoslavijoje yra simbolinės svarbos. Dažniausiai jis nukreiptas į daugumos etinės grupės, bet trūksta veiksmų, kurie būtų skirti mažumos tautiniams grupėms. Reparacijų politika pagrįsta etnio solidarumo saukomis principu. Atsakomybės E, principas už e, įvykdytus e, nusikaltimus yra netaikomas reparacijos procesui. Vyriausybės turi atsiprašyti atitinkamų grupių atstovų ar suteikti kompensaciją už sugadintą, sugriautą turtą ar kitą žalą. Bet egzistuoja etninis nusistatymas ir tai taip pat susiję ir su kariniu personalu, buvusiais kariais, o civiliams gyventojams mažiau skiriama dėmesio. Dar vienas iš pereinamojo teisingumo ramščių yra tiesos paieškos. Ne vienoje iš buvusios Jugoslavijos valstybių nebuvo įsteigta derama e, komisija gal išskyrus vieną atvejį, oficialiai buvo įkurta taikos ir susitaikymo komisija, e, taip vadinamoje federalinėje Jugoslavijos Respublikoje. Tai atsitiko 2001 metais, bet po metų ji buvo paleista ir nepasiekė jokių rezultatų, netliko jokių tyrimų ar neparengė ataskaitos. Kadangi nėra tokių komisijų, E, tribunolas bus Jugoslavija ir tam tikrumas tų vietos teismai bei kai kurios nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaida, istorikai e, prisidėjo gana svariai ieškant tiesos regione. Ir e, šią linkme dvi nevyriausybinės organizacijos turėtų būti paminėtos, tai yra Sarajeve veikianti tyrimų ir dokumentacijos organizacija ir centras, taip pat ir Belgrade ir Sarajeve veikianti panaši organizacija, kurios tengiasi užfiksuoti aukų pavardės. Būsio Jugoslavijoje problema kelia tai, kad sunku yra nustatyti, nustatytus e, faktus pateikti visuomeniai taip, kad ji priimtų juos. E, teismai už karo nusikaltimus ir kiti mano paminėti daiktai, kuriais, dalykai, kuriais siekiama nustatyti tiesą, yra veiksmai, kurie nėra plačiai pripažįstami įvairių etninių grupių regione. Tokiame kontekste ta pirmoji taikos tiesos komisija buvo įkurta e, prieš keletą metų nevyriausybinėme sektoriuje ir tuo metu nevyriausybinė koalicija, kurią sudarė maždaug 230 organizacijų, kasdien E, rengdavo susirinkimus ir dabar dar taip daro. Vyksta konsultacijų procesas siekiant išsiaiškinti, ar visuomenė tų šalių iš tikrųjų nori, kad būtų įkurta oficiali tiesos komisija regioniniu mastu. Mintis yra ta, kad regionuose iki šių metų pabaigos vyriausybė, atsiprašau, iki kitų metų pabaigos, sako kalbėtojas, ar reikia įteikti oficialų reikalavimą su parašais tų gyven, regionų gyventojų, kad būtų įkurta bendra komisija. Aš suvokiu, kad neturiu laiko kalbėti plačiau apie tai, bet tas procesas dėl vairių priežasčių, priežasčių turi būti paremtas. Reikia pateikti padėti ekspertų pastangomis ir kitais veiksmais. Labai ačiū. Dėkoju, manau, kad visos iniciatyvos vertos pagirimo ir ši diena yra labai gera kalbėti apie tai. Mes šiandien uh, švenčiame 20-asias Berlyno sienos griuvimo metinės ir uh, tuo metu buvo kalbama apie du autoritarinius režimus ir ta diena yra labai svarbi. O dabar Amnesty International atstovai, aš tikiuosi, kad jūs kažkaip pasidalinsite savo kalbėjimo laiku ir liks šiek tiek laiko mūsų nariams pasisakyti ir pateikti klausimus. Na kągi, aš pradėsiu. Mano vadas yra Čian e, uh, Johnson ir e, aš kalbėsiu pusę laiko, bet to paliksiu savo kolegai galimybę. Galbūt pamėginsiu kalbėti kiek koncentruočiau. Taigi kalbėsiu apie tris atskirus temos aspektus. Jūs kaip Europos parlamento nariai. E, na, e, aš, tai yra, aš manau, kad mes, Amnesty International nariai, galime šiek tiek įnešti skirtumą, nes iš tikrųjų mes stengiamės uh, E, ne tik tai stebėti, kad e, žmogaus teisų nėra, jos pažeidinėjimas ar panašiai, bet mes tengiamės pagerinti padėtį. Amnestija būtent ir stengiasi įnešti tam tikrus skirtumus ir mes tikimės, kad jūs prisijungsite prie mūsų šiame žygyje, šioje kelionėje tam, kad tiesiog na, pagerėtų patys tų žmonių, kurie, kaip jau iš anksčiau kalbėjusių pasisakymų, e, gydėme kenčia nuo įvairiausių jų teisų pažeidimų ir tas kančios dar nesibaigia. Taigi pirmasis rytis, kur aš norėčiau paliesti, yra E, pagrobimai ir asmenų dingimas. Žmogaus teisų teismas e, konstatavo, kad e, jei valdžios institucijos nesugeba pateikti informacijos apie asmenis, jų artimiesiams, kai tie asmenys dingo, kai nežinoma jų gyvenama vieta, yra trečio žmogus teisų konvencijos straipsnio pažeidimas. Vis dėlto Serbijoje, Kosove, Juotkalnyje, Kroatijoje ir Bosnijoje Jeigu mes susumuotumėm tokių dingimų atveju, tai turbūt turėtume kokį 15-16 tūkstančių asmenų, e, apie kuriuos kol kas dar nieko, nežino, nieko nežinome ir e, dėl kurių likimo artimiai tebe nerimauja. Na, aš čia turiu tam tikrą ataskaitą, aš galiu parodyti tą ataskaitą komiteto nariams. Tai, tai yra taip pat ir serbų bei albanų e, kalbomis. Ir mes uh, pavadinam šitą brošiūrą praeities laidotuvės. Uh, nes iš tikrųjų tai reikėtų padaryti Vakarų Balkanos ir kol kas ne, ne, ne viskas yra padaryta, kad e, tai būtų padaryta. Ne viskas padaryta, kad e, asmenys atsakingi už tos masinius dingimus, masinę žudinę stotų prieš teismą, sulauktų atsakomybės. E, vėliausi dingimo atvejai, pavyzdžiui, Kalnyje registruoti dar praeitais metais. Ir Uh, E, pavyzdžiui, e, jos kalnijos e, valdžia pati prisidėjo prie tam tikrų e, iniciatyvų, tam tikro skatinimo, kad būtų pateikiamas ataskaitos apie asmenys, kurie buvo deportuoti, kaip jie vadina, į Serbiją. Na, mes savo liniją pamėginome apžvelgti E, situacija e, šiuose valstybėse, pažiūrėjau, kokius nusikaltimus nagrinėjo e, karo lauko, net už karo nusikaltimų tyrimo teismai Serbijoje, jos kalnyje ir kitose šalise. Ir mes toliau ketiname palaikyti šią misiją, nes pirmas įk per dešimt metų mes pamatėme galų galę kažkokią tai pažangą tyriant, persekiojant priversinius dingimus. Na ir Mm, galų galę e, nusikaltimai tyriami, o ne tiesiog e, dūla kažkur į stalčiuose. Ta mes konstatavome savo ataskaitą. Taigi mes e, manome, kad reikėtų toliau palaikyti tautų misiją ir tinkamas Juleks misija, gerinant situaciją būtent šitų dingimų tyrimų srityje. Kita tema, kurią aš noriu paliesti. Ir vėlgi ta problema, kad regiono e, žmonės e, patys ragina, jog baigtusias nebaudžiamumas dėl karo nusikaltimų. Ir vėlgi mes turime nedidelį e, straipsnelį apie žmogaus teisų gynėjus ir jų patiriamą pavojų Serbijoje. Na, čia minimas keletas nevyriausybinės organizacijų aktyvistų, tokių kaip Nataša Pelėš, Sanė Bežeka ir kitos. Ir kai jos siekia e, priimti įstatymus dėl e, NVO teisų, jos buvo apkaltintos, kad e, reikalauja atsakomybės už kam nusikaltimus, kad palaiko idėją stoti į Europos Sąjungą ir panašiai. Viena šių moterų parengė tam tikrą leidinuką, kur savočką brošiūrą um, rekomendacijos Europos Sąjungos valstybėm dėl uh, žmogaus teisų ties uh, e, gyvenimo. Ir ten raginama, kad būtent būtų įgyvendinamos tos gairės uh, e, žmogus teisų srityje tam, kad būtų uh, apsaugomi tokie žmogus teisų aktyvistai ir tais atvejais, kada šie asmenys patiria grasinimus, išpolius arba kai E, tam tikra bendruomenė, pažiūrėjau, ne, negali sudalyvauti maršė, e, kuris buvo pirmą kartą po 9 metų e, surinktas Belgrade. Kad visos valstybės narės, visos ambasados iš tikrųjų stotų ginti ES gairių žmogus teisų ties aktyvistų palaikymas rytie. E, tai yra labai konkreti veikla, kurios galėtų imtis ES diplomatinės kanalais. Na ir e, taip pat mano kolega iš ES e, pabrėžė, jog e, regione neįspręsta pabėgėlių problema, e, pabėgėlių vis atsiranda. Ir manau, kad mes galime žengti šiek tiek toliau negu e, tiesiog e, jungtinių tautų e, rekomendacijos. Mes manome, kad galima būtų e, rengti dvi šalių sutarimus, pažiūrėjau, su Kosovo, tam, kad mažumų nariai ir konkrečiai e, Romai nebūtų siunčiami e, šalies apie serbus, tiesą sakant, dominomis neturime, bet Rom, su Romais iš tikrųjų tai yra, tai vyksta, nes kol kas mes manome, kad Kosove Romams grįžti ir nuolatos įsikurti nėra sudarytos sąlygos. Mes žinome, kad ir Makedonijoje e, vyksta tam tikri procesai ir e, jeigu vyriausybė surinks pankamai lėšų, e, galbūt ten bus penktas kažkoks integracijos procesas. Taip pat e, e Bosnijoje Hercegovinoje, Kosovo pabėgėliai, atrodo, turi galimybę gauti bent jau na, pabėgėlio statusą, jeigu ne pilietybę. Ir mes norime paraginti ES valstybės taip pat suteikti visokiojopas laikinosios apsaugos priemonės e, Romams ir kitiems pabėgėliams iš Kosovo, tam, kad iš tikrųjų šie e, asmenys E, galėtų grįžti tada, kada bus tam parengta dirba, kada jie tikrai galės ten grįžti ir pastoviai likti. Nes kitaip jie vėl grįš ir vėl belsis į mūsų duris. E, kai... E, taigi mes turime labai konkrečių rekomendacijų, kad Europos parlamentas iš tikrųjų galėtų paspausti vieną ar kitą e, Europinę instituciją ir tokiu būdu atneštų konkrečios naudos e, tiems asmenims, kurie nukentėjo nuo karo. Kągi, ačiū, kadangi jūs jau paminėjote tas žmogus esu gynėjų gairias. Tai be abejo, mes nelabai turbūt, arba neturime kažkokio tai bendro vaizdo, kaip, pažiūrėjau, ES arba konkrečios valstybių narių e, delegacijos atstovybės įgyvendina šias gairias. E, labai gerai, kad jūs apie tai priminėte, nes Europos ombudsmeno institucija iš tikrųjų vykdo tam tikrą stebėseną ir aš, sakant, kalbėjausi su ombudsmenu apie šią problemą. Ir jisai pasakė, kad jeigu būtų gauta kokį nors nusiskundimą apie tai, kad nevykdoma viena ar kita gairė, tada e, jis būtų priverstas nagrinėti e, šį klausimą arba galbūt netgi atlikti nepriklausomą tyrimą. Taigi aš jums tarsi mestelėjau šią idėją, pasinaudokite ją. Na, o dabar aš norėčiau uh, suteikti galimybę pasisakyti parlamento nariams. Oi. Aš atsiprašau, bet aš tikrai turiu suteikti žodį ponė Tekais ar ponė Prodi. O jeigu liks laiko, suteiksiu žodį ir jums. Aš labai tikiuosi, kad laiko mums liks. Taigi, ponė Tekais, ar prašom, žodis jums. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gaila, kad negalim išklausyti kito mūsų svečio iš Amnesty International tikiuosi, kad laiko jam pasakyti vis dėlto liks. Na, kai, klausom, kai klausėmės visų kalbėjusių, ga, galime pastebėti tam tikrą paradoksą. Jų aprašoma situacija yra tikrai sudėtinga ir pakankamai niūri, žvelgiant į žmogaus teisų perspektyvos. Ponas Sebekštai sakė, kad demokratijos ten atkurti negalima, ten reikia tiesiog sukurti Ir, nes demokratijos ten toje šalyje niekada nėra buvę. Be kita ko, jūs žinote, kaip entuziastingai kabutėse ES plėtrą žiūri dauguma ES piliečių. Plėtra žodį jie girdi labai dažnai, tačiau ne visada tam pritarė. Žmogaus teisų klausimas vis dėlto yra labai jautrus, tačiau Balkanai yra priklausantis tokiai geografiniai zonai, kur tiesiogiai ir netiesiogiai esame sutarę, kad bent jau tą zoną integruoti ES turėtume. Jeigu norime užauginti puikią demokratijos pievelę, tai plėtra ES į Balkanus tikrai neįvyks rytoj, nes ES sąjunga negali priimti savo tarpą tokių šalių, kur demokratija nėra stabilizuotas reikalas. Tad štai, kaip yra stengiamasi atrasti, kas tikrai veikia. Ačiū uh, ponui Mirel, kuris apžvelgė, ką daro komisija šiuo klausimu. Aš turiu klausimą. Mano supratimu, Kosovas yra tam tikras, sakyčiau, mokyklinis atvejis atvejis, kurį dar reikia analizuoti. Tai yra maža teritorija, sukurta iš nežinia ko, labai skurdi zona, tačiau turėjome labai daug vilčių susietų su juo. Tai buvo tam, tikrai, tam tikrų būdų dirbtinai sukurta, sukurtas vienetas. Tiek Juleks, tiek kiti turėjo labai daug vilčių. Aš lankiausi ten maždaug prieš metus kalbėjome apie pereinamų laikotarpių teisingumo struktūras. Buvo kalbama apie tai, kad reikia persekioti karo nusikaltelius. Aš norėčiau paklausti, kokia yra situacija dabar iš tikrųjų. Ar galėtumėte įvertinti? Kreipiuosi pono Virel, bet lygiai taip pat ir kas nors kitas galėtų pasakyti. Koks, ko, kokia buvo šios metodikos sėkmė, nes šita metodika buvo labai brangi, bet kiek jinai buvo efektyvi, kiek jinai padėjo. Mm, jeigu jinai visai nepadėjo, aišku, neviltis, ko gero, tam tikras atsiras, nes klausimas kyla toks, o ką dar galima padaryti, nes pinigai buvo skirti, pastangos dedamas, ar kas nors įvyko teigiamu, ar ta metodika pasiteisino, ar ne, ar reikia tęsti ir toliau taip, ar reikia kažką daryti kito. Dėkui. Ačiū, poniai De Kaiser. Kitas kalbėsintis asmo bus ponas Prodis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau ypatingai padėkoti ponui Sebekui ir ponui, ir ponui Iva Nisevičiui. Nes pasisakymas buvo tikrai susijęs su realia situacija. Jų išklausius man kyla tam tikrų klausimų. Ar galima numatyti tiesos ir susitaikymo procesą visai buvusiai Jugoslavijai? Aš manau, kad pirmiausia logiškai tą ir reikėtų padaryti, reikėtų pasakyti tiesą ir susitaikyti. Tačiau susiskaldimas buvusios Jugoslavijos yra didžiulis ir būtent tai trukdo pasiekti tiesos. Buvusi Jugoslavija, kaip jau sakiau, tebeliekas labai susiskaldžiusi. Manau, kad kalbėdami apie plėtrą ir vykdant plėtros procesą, mes turime pirmiausia, kiek įmanoma, atkurti tą būsios Jugoslavijos visumą tam tikrą. Turime ieškoti ne tik, kaip įdėkti tinkamas struktūras, kurios labiausiai atitiktų mūsų standartus, bet turėtume padaryti viską, kad plėtros procesas leistų įtvirtinti tą tiesos ir susitaikymo procesą, nes aš manau, kad tie dalykai turi būti įgyvendinami paraleliai kartu. Turime ieškoti visų įmanomų būdų, kad būtų galima atkurti tą smurto scenarijų, pasižiūrėti, koks jis iš tikrųjų buvo. Nes tai buvo kažkas unikalaus, to niekada nėra buvę. Man susidaro toks jausmas, kad net tarptautinio baudžiamojo tribunolo e, egzistavimas vis dėlto neturėtų reikšti, kad papildomų struktūrų nereikia. Manyčiau, kad tas tribunolas turi numatyti asmeninę nuos, e, atsakomybę. Tačiau mums labiausiai yra reikalingas tiesos ir susitaikymo procesas. Tad galvoju, ar būtų įmanoma plėtrą, kartu su plėtra vykdyti ir kitus procesus, atkurti tą buvus, buvusią, buvusios Jugoslavijos visumą, nes tai turėtų padėti šiems procesams. Ačiū. Labai ačiū, ponas Prodi. Dar porą žmonių nori pasakyti vicepirmininkas ponas Siemkė ir paskui ponia Janakų. Prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti jums ir tiems, kurie surengė šį susitikimą, kadangi dabar mes išklausėme labai įdomios informacijos, tai mums e, paaiškino, koks yra, kokia yra dabartinė e, padėtis. Žinau, kad neturime laiko giliai diskusijai, bet keletą sekundžių e, paskirsiu porai minčių. Pone Dekaiser iškėlė tam tikrų klausimų, taip pat ir ponas Prodis. Manau, kad Europos parlamento nariams dabar e, yra iškilęs toks didžiulis galvos, tokis dilema. Kadangi mes norime, jog plėtra vyktų, bet taip pat žinome, kad žmogaus teisų apsauga, įtvirtinimas yra gana sudėtingas. Tokia šalis kaip Aja, Islandija, pavyzdžiui, neturi e, problemų, bet kitas atvejis yra Kroatija. Ji yra rimta kandidatė taip pat dėl plėtros. Ir mano klausimas svečiams būtų toks. Kaip jūs vertinate padėtį dėl Kroatijos? Girdėjome, jog egzistuoja pabėgėlių ar viduje perkeltų asmenų e, problemų, nėra infrastruktūros įrangos e, jiems apgyvendinti ir tai yra didžiulė problema. Ką Jūs galvojate? Dabar ponė Janako. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ypač noriu padėkoti visiems svečiams kurie paskyrė savo laiką mums. Mums labai svarbu žinoti, kas vyksta, jeigu norime suvokti situaciją. Kai žiūrime į pastangas skirtas plėtrai, dažnai pamirštame, kad um, kai kas pernelyg susmulkinama ir pamirštamos kitos detalės. Štai sunku pasakyti, kaip reikia kai ką keisti, nes pokytis yra sudėtingas dalykas. Tai matyti visoje žmogaus teisų srityje, ypač dėl moterų teisų galiu pasisakyti ir panašiai. Tai yra karo metų palikimas. Susidarė situacija, kai praeities e, problemos perkeliamos link ES narystės. Tai Europai yra svarbus dalykai. Dėl augimo ir vystimosi, kaip galima teikti veiksmingai pagalbą ir paspartinti tam tikrą mašineriją ir procedūras. Mes nesakome, kad nebuvo priimta įstatymų, buvo ir jie yra įgyvendinami. Žmonės taip pat e, galvoja vienaip, tačiau žurnalistų nuomonė gali skirtis. Ponas e, Zebek priminė, kiek skirta lėšų. Mano nuomonę reikia galvoti, kiek, kaip veiksmingai yra panaudoti pinigai, kai žiūrime į rezultatus. Tai svarbu šiandien, bet ir e, ateityje mūsų pakomičio posėdžiuose tas klausimas iškils. Mes norėtume ir toliau jį nagrinėti. Kaip taikysime Kopenhagos kriterijus? Bet ar jų pakanka? Ar pripažįsime, kad žmogaus teisų e, klausimas yra esminis plėtros projektui. Ačiū, ponė Janako. Dabar štai ką noriu pasiūlyti. Suteiksime e, žodį ponui Marčinskiui iš Amnesty International, paskui išklausysime direktorių Mirel, kad jis e, apibendrintų diskusiją, o paskui dar E, žodį suteiksiu ponui Kukan, delegacijos vadovui. Nepamirškime dar, kad pas mus lankosi budistų vienuolių e, ir norėtume jiems dar suteikti žodį. Palikime jiems laiko bent dvi minutės. Uh. Ponas Marčinskis, ačiū. Aš norėjau pašnekėti apie vieną dalyką, kurį kartais pamirštame ir vos nepamiršame šiandieną. Aš kalbu apie moterų išprievartautų karo metu padėti e, Bosnijoje Hercegovinoje. Padėtis yra gana baisi. Aš turiu kopiją ataskaitos parengtos, jau kam įdomu, tai duosiu jums tas kopijas taip pat ir tą klausimą reikia spręsti. Pirmiausia, dvi problemas tų moterų. Pirmiausia, jos neturi galimybės kreiptis į teismą dėl šių e, nusikaltimų. Taip pat kitas dalykas yra valdžia nesprendžia reparacijų šiuos nusikaltimus klausimo. Kai aš kalbu apie ribotą galimybę į teisingumą, tai turiu galvoj tam tikrus konkrečius dalykus, per karą apie tai labai daug kalbama buvo, kalbame apie 20-50 tūkstančių moterų, kurios buvo išprievartautos karo metu. Šiandien kalbame apie tribunolą buvusiai Jugoslavijai, bet tik 18 bylų buvo išnagrinėta e, dėl kaltinimų prievartavimu. Taip pat Bosnijoje ir Cegovinoje dar keletas bylų e, buvo nagrinėjama iš viso 8, 80 galbūt ar 50, bet 18 tūkstančių. Iki 50 tūkstančių moterų buvo išprievartauta, taigi matote, koks yra mastas. Jūs tikriausiai žinote, kad šių nusikaltimų vykdytojai Bosnijoje, Hercegovinoje vaikšto laisvi, dažnai jie yra valdžioje ir gali nuspręsti, į ką turi teisę išgyvenusios moterys. Šios moterys dažnai gyvena skurde, dažnai kaimuose, jos neturi darbo, jokios psichologinės paramos negauna, jos dar išgyvena e, dėl patirtų traumų ir paprasčiausiai dažnai neturi už ką atstatyti savo namų. Čia reikia labai daug ką dar padaryti, kad būtų galima pagerinti tokių moterų padėtį. Tai kalbame apie e, grįžimą namo, apie susitaikymą, bet tos moteris dažnai negali tais dalykais pasinaudoti, nes nusikaltimų vykdytojai tebėra laisvėje. Dėl e, persekiojimo už karo nusikaltimus ir bylas, jau buvo pasakyta, kad yra teismas valstybinis e, Bosnijoje Hercegovinoje, kur nagrinėjamos bylos, įskaitant e, seksualinės prieval, prievartos bylas, bet to nepakanka. Dirba ten tiek vietos, tiek užsienio teisėjai. Šiuo metu tarptautinių prokurorų ir teisėjų mandatas baigėsi, jis baigsis kitą mėnesį ir dar nepaskirti nuosprendžiai tose bylose, kuriuose jie dirba. Tai ką galima padaryti, galbūt čia galima paspausti Bosnijos Hercegovinos valdžią, kad pratestų teisėjų ir prokurorų iš užsienio įgaliojimus. Be teisingumo nebus susitaikymo, tai svarbu prisiminti. Mes bet turime labai mažai laiko, sako pirmininkė. Kitas dalykas e, reikalauti, kad Bosnijos ir Cegovinos valdžia parengtų strategiją moteriams nukentėjusiems nuo privartavimų, kad jos galėtų naudotis psichologinę paramą, sveikatos apsaugos paslaugomis būtina parengti tam tikrą strategiją, e, tam tikrą reparacijos formą. Ačiū, jūsų mintis buvo labai vertingos. Dabar paprašysiu pona Birel trumpai pakomentuoti galbūt šį klausimą ir šį klausimą dėl prievartavimo aukų ir kitus paminėtus klausimus. Dėkoju, pirmininkė. Galbūt ne iš eilės, bet Pradėsiu nuo to, ką pasakė ponė Janaku. Finansinė parama suteikta ir kur yra rezultatai. Pasakysiu, kad taip daug skirta finansinės paramos, e, visai teisingai, e, lėšos buvo skirtos teismams paremti, daugeliu paminėtų problemų spręsti. Klausimas yra toks, poreikis yra didžiulis. Dar matome, kad tūkstančiai bylų yra Sarajevo teisme ir finansinė parama turėtų būti dar didesnė, nes reikia daugiau teisėjų, daugiau prokurorų. Taigi klausimas ne, ne, dėl, ne tai, kad lėšos buvo panaudotos neteisingai. daug, dar daug lėšų gali būti skirta. Kitas dalykas yra politinė valia skirtingose šalyse paspartinti procesą, skirti daugiau dėmesio ir išteklių teisingumui, susitarti dėl e, išdavimo dalykų vyriausybės daugeliu atveju turėtų daugiau ką padaryti, tai yra ne tik finansinių poreikių klausimas. Ponas Prodi iškėlė vieną klausimą. Man, re, man regis, jeigu kalbame apie karą Balkanos, Balkanuose, po kurio o, šalys tapo nepriklausomos, tai negalime tikėtis, kad kaip nors atkursime buvusią Jugoslaviją, nebent aš nesupratau jūsų minties. E, dabar kiekviena atskira šalis turi rimčiau žiūrėti teismų reformas, taip pat į pabėgėlių grįžimo klausimą, prie, išprievartautų moterų likimą Bosnijoje Hercegovinoje. Jos turi e, užsitikrinti rimtą regioninį bendradarbiavimą tam. Tačiau iki šiol to nėra. Vyksta daug konferencijų, daromi gražus pareiškimai. Ir kartais matome vienintelį atvejį bendradarbiavimo. Tai yra, kai vyriausybės, atsiprašau, susitarė dėl finansinės paramos pagal partnerystės, Europos partnerystės e, programą EPA, bet reikia galvoti apie daug rimtesnį regioninį bendradarbiavimą. Dar vienas dalykas, dėl Kroatijos klausimas buvo, mes neturime daug laiko kalbėti apie tai, bet reikia pasakyti, kad pažangos pasiekta ten, būsto, e, rūpybos srityje, pensijų teisės įtvirtinamos e, po to, kai buvo pradėtos darybos dėl narystės, bet dar reikia daug ką padaryti. Mes žinome, kad Serbija rengia konferenciją, taip pat tikimės, kad Sarajevo procesas e, bus sėkmingai baigtas ir tikiuosi, kad ne tik komisija, bet ir kiti donorai galės finansuoti atitinkamus klausimus per e, donorų konferenciją. E, ponios Dekaiser klausimai. Pirmiausia, dėl EU Lex misija. Misijos ji pradėjo veikti šiais metais vasarį kovą, taigi misija vykdoma tik tai gerą pusmetį E, jau yra pradėtos nagrinėti keletos bylų dėl karo nusikaltimų. Gal kai kas žiūri į tai negatyviai, bet teisingumas įvykdomas darbas atliekamas čia. Jeigu teisėjas ar prokuroras yra šiandien paskirtas, tai dar nereiškia, kad po savaitės jis jau prims patį geriausią sprendimą, nes klausimai tikrai labai sudėtingi, laiko reikia daug daugiau negu priimant teisinius sprendimus kitose srityse. Tačiau mes pasitikim vis dėlto tuo, kas vyksta ir manome, kad ši misija suvaidins svarbu vaidmenį. Kaip ponė Jones pasakė kalbėdama apie dingusius asmenys ilgus metus niekas nevyko, tačiau svarbu klausimą iškelti, svarbu, kad procesas prasidėtų. Ir Belgradas, manau, pirmą kartą sutiko atidaryti tuos dosieji, tuos dokumentus ir pirmą kartą pasižiūrėti, kas yra kaip suteikus reikiamą finansavimą buvo pradėta ieškoti dingusių kūnų. Na ir paskutinė pastaba į tai, ką Jūs pasakėte. Galiausiai viešoje nuomonėje Balkanuose atsiranda toks neigiamas suvokimas. Šalis, kuri nesusitarė, tebėra dvi šalių problemų, kurios nesureguliuotos ir nesprendžiamos, tokia atsiranda neigiama viešoji nuomonė. E, būtent dėl to tie mažumų klausimai, žmogaus teisų klausimai ir teisės taisyklių klausimai yra esminiai Svarbu, kad kiekviena iš Balkanų šalių labai rimtai prie jų padirbėtų, kad padėtų mums, kad mes jiems galėtume padėti. Ačiū ponui Murėl, sako pirmininkė. Baigėsi mūsų posėdis, baigėsi mūsų klausimai. Norėčiau suteikti žodį trumpam pasisakymui ponui Kukan kolegai. Ačiū. Labai trumpai, nes spaudžia laikas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti garbiems svečiams už tai, kad dalyvavo mūsų posėdėje ir praturtino mūsų žinias pateikdami papildomos informacijos. Aš manau, kad ypač pono Sebek pasisakymas buvo pilnas naujos informacijos. Jis tikrai kalbėjo puikiai. Delegacijos vadovu ryšiams su Balkanų šalimis būdamas, norėčiau pasakyti, kad vakarų Balkanai yra tas regionas, kur gyvena realūs žmonės tie realų žmonės gyvena realų gyvenimą ir jie turėtų sulaukti mūsų supratimo, bendradarbiavimo ir pagalbos. Nesvarbu, kad jie skirtingi, nesvarbu, kad jie susiskaldė. Bet jie stengiasi dirbti ir aš manau, kad nereikia laukti metų metus, 80 ar 100 metų, kad galėtume jiems padėti. Ponui Mirel norėčiau pasakyti štai ką. Jo pranešimas buvo labai įdomus. Aš norėčiau patvirtinti, kad Europos parlamentas taip pat nori bendradarbiauti ir siūlo bendradarbiavimą komisijai šiais klausimais. Norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas rengia projektą rezoliucijai dėl e, ES plėtros strategijos, kurią rengia komisija. Manau, kad kartais Europos parlamentas gali, manau, kad Europos parlamentas gali mobilizuotis ir tokiais rimtais klausimais suteikti savo rimtą paramą. Diskusija taip pat parodė, kokią, kokią rimtą problematiką mes palėtėme palėtėme. Pone Dekaiser, pone Janaku uždavė labai rimtus klausimus. Maničiau, kad mūsų diskusija čia neturi šioje salėje ir pasibaigti, procesas turi tęstis. Pirmininkė, ačiū. Tai buvo puikiai mūsų klausimų pabaiga. Dėkoju visiems už jūsų indėlį šias diskusijas, už jūsų įdomius pamastymus. O dabar mano teisė ir pareiga būtų pasakyti vertėjams, kad pasibaigė oficialus posėdis ir mes dar angliškai posėdį pratesime keletų minučių. Seseriai Natašai ar broliai Trunkims norėčiau suteikti žodį. Tai yra iš Plum kaimo atvykusi delegacija. Jie atstovauja taip pat ir Batha vienuolynui iš centrinio Vietnamo. Prašom